So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde anregen, dass wir jetzt doch beginnen. Und zwar. Ponios ir ponai, mums reikėtų pradėti. Ir šiandien vyksta klausimas skirtas skaitme, knygų skaitmeniniam turiniui ir autorinėms teisėms kalbėsime apie tai, ar tie tų dalykai vienas kitam neprieštarauja. Taip pat dalyvauja e, ponė Doris Pak, kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė nori pasveikinti visus pona Santiago de la Mora. Atsiprašau, noriu pasidžiaugti, kad jis tikriausiai atvyks. Jis dar yra pakeliui. Noriu pasveikinti poną Iva Volman atitinkamo Europos komisijos direktorato vadovą, pona Naul, taip pat pona Kalindo, Brundo, Bruno Kalindo, Ispanijos rašytoja, e, taip pat pona Alba Sarizie, e, Galimar leidiklos e, darbuotoja, patarėja. Taip pat Honzas Dubrui, Europos knygų pardavėjų federacijos vadovę. Taip pat renginėje dalyvauja profesorius Alan Strobel iš San Louis universiteto Bruselio. Jis taip pat dirba Liežo universitete. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Piotrą Mart Marcišuk, e, Lenkijos e, knygų rūmų vadovą Rozą Majelo iš Italijos bibliotekų asociacijos bei Tilmaną Liuderį iš komisijos atsakingą už e, autorinės teisės. Dabar perėdu pirmininkavimą poniai Doris Pak, švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė. Ačiū, aš ilgai nekalbėsiu, bet labai džiaugiuosi galimybę pakalbėti apie knygas autorinių teisų kontekste. Esu susitikusi su daugeliu šio sektoriaus atstovų. E, knygų skaitmeninimas ir mūsų kultūrinio paveldo išsaugojimas ir apsauga yra nepaprastai svarbu. Kaip žinote, kultūros komitetas ką tik balsavo dėl Europeana pranešimo. Europeana yra mūsų daugia kalbė, daugiakalbis e, Europos kultūros portalas ir svarbu, kad jis apimtų ne tik rašytinę literatūrą, bet ir kitas literatūros rūšis. Ir turime pasiekti, kad visi tie darbai būtų Europeanos dalimi. turime eiti priekin labai atsargiai. Džiugu, kad Google kompanija čia taip pat atstovaujama, nes mes tikrai nenorėtume kokiu nors grėsmių ar rizikos šioje srityje. E, lauksime jūsų pasiūlymų, minčių, kaip jau sakiau, reikia atsargiai, protingai elgtis. Bet mes tikimės naudingų diskusijų, nes kalbėsime apie autorinės teisės ateityje ir jos apima ne tik knygas. Žinome, kad naujoji, naujoji komisarė e, yra ypač suinteresuota ir sudomėjusi šią sritimį ir mes noriu padėkoti komiteto vardu. Dabar noriu suteikti žodį poniai Galo, ji yra autorinių teisų darbo grupės vadovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems mūsų posėdžio svečiams. Jie sutiko pasisakyti mūsų komitete. Jie mums suteikia progą išgirsti jų pozicijas dėl šių svarbių probleminių klausimų, dėl, dėl knygų skaitmeninimo. Esu darbo grupės nagrinčios autorių teisų apsauga pirmininkė. Norėjau Jums pristatyti šiek tiek darbo dokumentą, kuris apibendrina ir analizuoja Daugeliu e, ekspertų, kurių išklausėme savo darbo grupėje nuomonės. Vyko trys posėdžiai, kurių metu kalbėjome apie literatūros skaitmeninimą. Tą dokumentą galite gauti. Manau, kad visi kolegos spėjo su juo susipažinti, tad apžvelgsiu tik pagrindinius to dokumento aspektus. Tai bus savotiškas įvadas į diskusiją. Pirmoji dokumento dalis yra juridinių egzistuojančių taisyklių apžvalga. Tų taisyklių, kurios reglamentuoja autorių teisų apsaugą. Antroji dokumento dalis yra skirta e, skaitmeninimo apžvalgai e, remiantis Google Book pavyzdžių. Trečioji dalis yra skirta iššūkių analizai, viena vertus juridinių iššūkių, ekonominių ir kultūrinių iššūkių analizai, su, kuria, e, su kuriais susidurs literatūros skaitmeninimas. Kokiasgi išvadas galima padaryti? Manau, kad atsirado daug temų apmąstymui. Pirmiausia, e, kūrinių skaitmeninimas yra nesenas reiškinys, tačiau labai dinamiškas, greitai vykstantis. E, leidėjai šiandien susiduria su tomis pačiomis problemomis, kaip ir muzikos sektorius prieš keletą metų. Knyga, aišku, nelygintina su muzikos sritimi, tačiau vis dėlto galima kelti klausimą, ar naujas knygų vartojimų modelis atsiras ar ne ir kaip knygų pramonė ketina atsakyti tuos visus iškylančius iššūkius ir klausimus. Antroji problemų grupė, kurią reikia paminėti, yra susijusi su knygų skaitmeninimu juridiniais aspektais. Kitaip tariant, kyla klausimas, ar skaitmeninimas yra naujas iššūkis autorių teisių požiūrių, ar autorių teisės yra kliūtis skaitmeninimui. Galima ir šitaip jau klausimą. E, žinoma, tarp visų šio klausimų juridinių aspektų Reikia paminėti ir tą problemą, kur yra susijusi su nežinomu autorių kūriniais, kokiu, kokius sprendimus būtų galima rasti, kad šiais kūriniais būtų galima naudotis, e, tinkamai užtikrinant atlygį teisių turėtojams. E, taip pat kaip elgtis su kūriniais, kurių ištekliai yra išsekę. Google iš dalies tų iššūkių, juridinių iššūkių nepaiso. Tačiau kokią alternatyvą gali pasiūlyti ES? Kaip paskatinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę šioje srityje? Kaip užtikrinti, kad bus nepažeidžiamos taisyklės reglamentuojančius Europos kultūros paveldo naudojimą? Taigi, jeigu norime užtikrinti tinkamą konkurencingumą ir matomumą to kultūrinio Europos turinio, sprendimus reikės priimti. Kai dėl teritorialumo, vėlgi čia kyla klausimas. Turime 27 valstybės ir skirtingas 27 tvarkas, kaip reguliuojamos autorių teisės, trūksta harmonizacijos šios rytė, tad galim kelt klausimą, ar tai yra kliūtis e, kultūrinio dinamiško turinio platinimui ir skraidimui ar, ar ne. Jeigu tai yra taip, tai tuomet turime kelti klausimą, kokius sprendimus turėtume pasiūlyti. Ar reikėtų kurti galbūt daugia teritorinę licenciją kokią nors. Galbūt reikėtų rinktis abipusio pripažinimo sistemą. Ką turėtume galvoti apie kolektyvinį autorių teisių valdymą, ar tai yra efektyvi sistema. Visi šie klausimai gali būti labai svarbus, juos e, šiandien diskusijų metu su ekspertais pamėginsime atsakyti. Tikiuosi, ta diskusija bus turininga. E, Maničiau, kad Google pavyzdys mus paskatins rimtai nagrinėti šios klausimus, kuriais Europos komisija, kurios atstovai dalyvauja mūsų posėdėje, galės mums padėti, galės padėti ieškoti tų atsakymų į klausimus. Savo ruoštų Europos parlamentas E, didelį dėmesį skiria šių klausimų nagrinėjimui ir darys viską, kad jo indėlis tuos klausimus sprendžiant būtų kuo didesnis. Dėkoju. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Gallo. Dann kommen wir jetzt als erstes zu dem Experten von. Labai ačiū. O dabar pereikime prie pirmosios dalies. Ponas Santiago Morėjo. Dėkoju, negalėjau su jumis pasisveikinti posėdžio pradžioje, tačiau sveiki visi dabar. Norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti čia ir pristatyti galimybės, kurios atsiveria skaitmeninant literatūros turinį, kokios, kai, kokios galimybės atsiveria leidybos pramoniai. Mes manome, kad skaitmenimas ir autorių teisės neapima E, vienas kito, tačiau kartu yra vienas kitą papildantis reiškiniai. Taigi, kokia yra dabartinė situacija? Galima teoriškai įsivaizduoti, kad bet kokią knygą, kada nors išleistą pasaulyje, būtų galima atrasti elektroninėme formate. Tai būtų ryšys tarp knygų mylėtojų, skaitytojų bet kur pasaulyje ir pačios knygos. Tačiau tai yra sėtina su tam tikromis teisėmis. Galimybė rasti knygą ir perskaityti visą jos turinį turėtų būti sėtina su tam tikra teisė. Šiuo atveju tai yra autorių teisė. Nes mes įsivaizduojame, kad bet koks autorius rašytojas turi gauti atlygį už savo kūrinį. Ne tik tai tada, kai knyga yra spausdinama per tą trumpą laikotarpį, bet ir per visą autorių teisų galiojimo laikotarpį, kuris yra daug ilgesnis. Visi žinome, kad daugelie valstybių tai yra ganėtinai ilgas laikotarpis, kuris trunka iki autoriaus mirties plus 70 metų. Tačiau baisiausia tai, kad didžioji dalis e, knygų, kurios buvo sukurtos pasaulyje, dabar jau nebespausdinamos. Tai reiškia, kad tų knygų autoriai ir leidėjai nebeturi tiesioginės naudos. Taigi, skaitmeninimas ir skaitmenėjimas bei e, elektroninių ryšio priemonių atveriamos galimybės turi atnešti naudos autoriams, kad šie per ilgesnį laikotarpį gautų pajamas ir leidėjams, kadangi šie galėtų ilgiau spausdinti knygas. Tai be kita ko turėtų naudos ir naudotojams, skaitytojams, nes suteiktų jiems didesnės pasirinkimo galimybės. Be kita ko knygų pardavėjai turėtų daugiau galimybių parduoti daugiau knygų įvairesnėmis kalbomis. Na, o bibliotekos galėtų lengviau išsaugoti savo kolekcijas ir padaryti jas prieinamesnės. Taigi, ką Google siūlo šiuose srityse? Mes padedame autorių, autorinių teisų turėtojams tas teisės išlaikyti, na, o vartotojams suteikiame galimybę išsiaiškinti, kaip tą knygą gauti, arba kur ją galima nusipirkti, arba, jeigu ji nebespausdinama, kur būtų galima gauti jos elektroninę versiją. Kalbant apie autorių teisėmis apsaugotus darbus, mes partnerystės ryšiais turime sudarę sutartį su maždaug 40 tūkstančių institucijų įvairiose valstybėse - Italijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir taip toliau. Tokiu būdu mes galime skaitmeninti kūrinius, kurie yra nebespausdinami. Tai būtų dviguba misija, leistumėm išsaugoti šiuos kūrinius ir užsimti jų sklaidą. Ir kaip šios partnerysčių sutartis mums tai padėtų padaryti. Tokios sutartys atneštų naudos abiems sutarties šalims ir Google čia prisidėtų prie skaitmeninimo iniciatyvų, kas automatiškai pagerintų mūsų paieškų rezultatų e, turinį ir kokybę. Tai būtų naudinga mūsų vartotojams, tai būtų naudinga ir mums. Kodėl bibliotekos sudaro tokią sutartį su mumis? Todėl, kad jos mano, kad Google yra priemonė, kuri paspartintų skaitmeninimo spartą, procesą. Tragedija šiais laikais yra ta, kad bibliotekose turimų kūrinių skaičius nėra pakankamai didelis, taip pat skaitytojams sunku tas knygas gauti, taigi skaitmeninimas padidina prieigos galimybės. Ne tik toje šalis, šalyje įsikūrusiems skaitytojams, bet visiems, kurie turi interneto prieigą. Mes kalbame apie 1,8 milijardo asmenų šiandieną naudojančių internetą. Kalbant apie mobiliasias ryšio priemonės, e, galima kalbėti apie daugiau nei 4 milijardus skaitytojų, asmenų, kurie elektroninėmis ir mobiliosiomis ryšio priemonėmis galėtų pasiekti e, elektroninį turinį. Mūsų iniciatyvos yra suderinamos ir su kitomis iniciatyvomis ir tokios kaip Europeana ir e, Hugo Boss iniciatyvos galėtų funkcionuoti paraleliai, kad galėtumėm užtikrinti, jog kuo didesnio skaičiaus knygų turinį būtų galima gauti elektroniškai. Google čia išvelgia didelę galimybę plėsti bendradarbiavimą su Europeana ir kitomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Galika ir kitomis. Užduotis yra tokia milžiniška, kad ji tikrai turėtų atnešti naudos visiems. Kalbant apie autorių teisėmis apsaugotas e, knygas, Google tokių knygų ne vieno puslapio nepateikia į laisvos prieigos internetą, jeigu autorių teisų turėtojas nesuteikia tokios galimybės. Esame sudarę 30 tūkstančių sutarčių visame pasaulyje, 9, e, 9 e, tūkstančiai iš kurių yra Europo, su Europos partneriais, kuomet autorių teisų turėtojas arba visiškai uždraudžia rodyti knygos turinį arba leidžia parodyti puslapį jo dalį, kas galėtų skaitytojui padėti susipažinti su knygos turiniu. Kaip sakiau, turime sutartis ne tik su bibliotekomis, bet ir su e, knygų pardavėjais mažmenininkais, kurie savo tinklapiuose informuoja apie šias knygas, jų pardavimus, pateikia knygų rezume. Suprantama, kad visa tai skatina fizinį knygų pardavimą Bet e, kalbant apie ateities scenarijų, galbūt galėtumėm pagalvoti apie galimybės viso pasaulio gyventojams suteikti galimybę įsigyti prieigą prie skai, suskaitmeninto turinio arba tiesiog elektroninę prieigą prie konkrečios knygos. Mes manome, kad tokia galimybė atneštų naudos autoriams dėl to, kad jų kūriniai bus leidžiami, nors ir ne fiziškai spausdinami, bet prieinami elektroniškai. Taigi autorius ne tik bus daugiau skaitomas, bet ir uždirbs daugiau pajamų. Tai būtų naudinga ir leidėjams dėl to, kad šiais laikais labai sunku reklamuoti knygas ir reklama internete galėtų padėti leidykloms išspręsti šią problemą ir padidinti skaitytojų ratą. Na, o kokią naudą tai atneštų mažmenininkams? Mes manome, kad elektroninės knygos arba skaitmeninė prieiga prie knygų galėtų padidinti ir mažmeninkų parduodamų knygų skaičių. Įsivaizduokite, jei prancūzijos mažmeninkas galėtų pardavinėti knygas italų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Tokiu būdu to mažmeninko parduodamas knygas pirktų ne tik tai Italijos gyventojai. Mes kalbame apie mažmeninkus parduodančius elektroninėje erdvėje, tačiau iš mūsų iniciatyvų laimėtų ir fiziniais pardavimais užsijimantis mažmeninkai. Google mano, kad jie dirbdami kartu su mumis galėtų lengviau reklamuoti knygas internete ir jas tokiu būdu parduoti. Taigi mes siekiame sukurti kuo atviresnę platformą, susijėtiną ir saveikaujančią su kitomis kas leistų bet kuriam naudotojui ar skaitytojui įsigyti knygas iš vairiausių mažmenininkų ir e, turėti prieigą prie savo virtualiosios bibliotekos. Taigi, kaip matote, Google labai artimai bendradarbiauja su daugeliu e, subjektų. Tai yra daroma per partneriščių sutartis. Pavyzdžiui, su mažmeninkais turime sudarę šimtus tokių sutarčių visame pasaulyje. Ir manome, kad toks bendradarbiavimas galėtų tapti dar glaudesnis per atvirasias platformas, leidžiančias vartotojui įsigyti knygas iš įvairiausių pardavėjų. Be kita ko, tokius pardavėjus turėtų būti lengva surasti ir su jais susisiekti. Mūsų vizija tokia. Mes turėtumėm ranką rankon dirbti su leidėjais, kuriejais, ne tik tai populiariausių knygų leidėjais, bet ir kitais, nes absoliučiai kiekviena pasaulyje išleista knyga turi savo skaitytoją. Turbūt 80 procentų visų išleistų knygų uh, kurios buvo išleistos kažkada, dabar per Google paieškos sistemą yra peržiūrėmos mažiausia kartą per mėnesį. Tačiau kaip dėl senų knygų? Viešoje erdvėje esančių knygų. Vėlgi, jų ieškoma ir su jų turiniu susipažįstama mažiausia kartą per mėnesį. Taigi, skaitmeninis pasaulis. E, padėtų žmonėms tokias knygas rasti, bet aš jūs užtikrinu, kad poreikis tokioms knygoms visada bus. Google per ateinančius mėnesius ketina dirbti su absoliučiai visais leidybos grandies nariais, kad būtų galima padaryti knygas lengviau atrandamas ir atrandamas elektroninėje erdvėje. Dėkoju. Yeah. Panašu į rojų, ar ne? So, is, um, for... Taigi, toliau išklausysime pona Ivo Volman e, iš Europos komisijos skaitmeninių e, bibliotekų iniciatyvos e, koordinatorių. Yeah, you, um, to... Ačiū pirmininkė. Savo pasisakymo metu bandysiu pateikti Jums naujausią informaciją apie Europeaną, paaiškinti, kokią pradėtinę vertę jie atneša. Aš suprantu, kad parlamentas netrukus patvirtins pranešimą dėl Europeanos ir kai kurie dalykai, kuriuos pasakysiu, jums nebus naujiena, bet aš pabandysiu viską pagristi e, konkrečiais pavyzdžiais. Taigi, kas yra europeana? Tai yra e, prieiga prie Europos kultūros paveldo, kultūros portalas. Europeanoje galima e, atlikti paiešką ir čia ir galime galite e, pri, pamatyti ne tik e, knygas, bibliotekas, bet ir įvairiausius muziejus, jų kolekcijas. Ir todėl mes turime bendarbiauti su uh, to turinio teikėjais, nes tai yra decentralizuota domenų bazė. Europeana buvo pradėta 2000. 2008 metų lapkričio mėnesį ir tai buvo komisijos iniciatyva draugę su suinteresuotų organizacijų atstovais. E, to, toks turinys, skaitmaninis turinys yra prieinamas piliečiams. Ir šiuo metu Europenoje yra 7 milijonai suskaitmenintų objektų, ne tik knygų, bet ir rankraščių, e, audiovizualinių e, objektų ir tikimės, kad iki 2010 metų tų uh, kūrinių objektų kiekis bus 10 milijonų. Ir šiuo, šiuo projektu rūpinasi kultūros institucijos, kurių centras yra įsikūręs Hagoje. Tai yra precedento neturintis e, projektas, nes čia bendradarbiauja įvairiausios institucijos. Taigi mes kalbame apie bendradarbiavimą ir apie skirtingą medžiagą, kurią teikia skirtingos valstybės. Galima e, ta, to, toje svetainėje, tame lobinė rasti natų, koncertų įrašų, kuriuos yra pateikę įvairios institucijos, įvairios šalis. Tačiau kalbame apie knygas, taigi pažvelkime į knygas. Europeanas sudaro galimybę pasiekti e, retas ir netokias retas knygas. Pavyzdžiui, legenda Aurėje. Kas tai yra? Tai yra knyga parašyta 13 amžiaus pabaigoje. Ir kai buvo išrastas spausdinimas, ji buvo daug kartų perleista. Taigi įmetę paiešką legendą Aurija, jūs į paiešką jūs gausite daugybę atsakymų iš Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Lenkijos bibliotekų. Ir tie atsakymai, paieškos rezultatai pasirodys įvairiausiamis kalbomis - lotynų, prancūzų, vokiečių, olandų. Ir galima be abejo išsirinkti pagidavimo kopiją ir ją E, atsisiųsti. Čia, pavyzdžiui, yra Bavarijos valstybės bibliotekos e, turimos kopijos pavyzdys. Įsivaizduokite, kaip tai, koks tai yra įdomus dalykas akademikams. Taip pat ta, tas projektas užtikrina muziejų sinergiją. Pavyzdžiui, čia matote Prancūzijos muziejaus uh, E, pateiktą mano skriptą. Dabar grįžtu prie Euro, Europeano, su kokiais iššūkiais jį susiduria. Mes kalbame apie prototipinę versiją kol kas ir dar daug ką reikia nuveikti. Visų pirma, reikia toliau kurti į tą svetainę ir mes atlikome vartotojų apklausą ir paaiškėjo, kad 60 procentų vartotojų labai patenkinti svetainės struktūra. Tačiau dar galima kai ką tobulinti paieškos variklį, taip pat kitas galimybės užtikrinti paiešką keliomis kalbomis, bei taip pat e, automatinio vertimo, e, automatinio vertimo raštų galimybę mes norime užtikrinti, kad būtų tok, skirtas šiam toks finansavimas, kad būtų parengtas tinkamas jos modelis. Apie tai kalbama ir parlamento pranešime. Ir mes norime užtikrinti, kad Europeanoje būtų daugiau e, gaminių, daugiau objektų ir kad būtų išplėstas kiek įmanoma jų turinys. Iki šiol daugiausia e, savo turimais turtais yra pasidalinusi Prancūzija. Kitos valstybės netiek daug. Tai reiškia, kad valstybės turi uh, patvirtinti politiką dėl uh, meno kūrinių skaitmeninimo. Svarbiausia yra tai, kad Europeanoje atsirandantis kūriniai nėra centralizuotai parenkami. Mes įmame tai, ką valstybės narės ir jų kultūros institucijos nusprendžia, kuo nusprendžia pasidalinti. Čia matote vieną kūrinį, pavyzdžiui, tai yra kūrinys kuris buvo parašytas italų kalba, tačiau Europeanoje jis yra prancūziškai. O čia matote jaunojo verterio kančias, getės e, kūrinių, kuris Europeanoje yra lenkų kalba. Sakiau, kad 37 procentus viso turinio yra pateikusi Prancūzija. Ir įdomiausia yra štai kas įdomi yra ne medžiaga, kūriniai, kuriuos gali rasti iš savo valstybės, iš savo šalies muziejų, bet iš kitų valstybių, tai ką randi iš kitų valstybių. Pavyzdžiui, aš radau labai įdomų dalyką iš vietos Lenkijos bibliotekos, tai yra Napoleono Bonaparto užrašų kopijos apie. Tai yra apie šimto puslapių e, dokumentas, kuris dabar yra prieinamas Europeanoje. Kai sakau, kad Europeanoje reikia daugiau turinio, ką, tai, ką turiu omeny, tai reiškia, kad e, už didesnį skai, skaitmenizuotų kūrinių skaičių reikės mokėti, kas už tai mokės. Reikės lėšų iš viešųjų fondų, bei taip pat iš valstybės biudžeto, bei taip pat iš privataus sektoriaus. Reikės kurti valstybinės privačias partnerystės kolega iš rinkos generalinio direktorato kalbės apie tai daugiau, bet noriu pasakyti štai ką. Kaip Euro... įtraukti į Europeaną autorių teisų saugomą turinį? išsiaiškinti, kaip galima būtų įgyti tų au, autorių teisų saugomą kūrinį. Toks modelis tra, taikomas Prancūzijoje, panašus dėgiamas ir Ispanijoje. Tai vadinama anklavo sistema. Ir kuriama dar viena sistema, kurioje bibliotekos veikiančios bet kurioje valstybėje narėje gaus leidimą teikti turinį virtualioje erdvėje, internetu, tačiau už tai reikės mokėti, sudarius susitarimą su sutartį su autorinių teisų turėtoje. Manau, kad abi sistemos laikui bėgant bus taikomos Europeanoje. Tam, kad leidimų sistema įsibėgėtų įvairaus pobūdžio turiniui, reikia rasti pragmatiškus sprendimus, taip pat ir tiems kūriniams, kurių, e, kurių leidimas, kurių tiražas yra pasibaigęs. Taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Mokiniai, studentai, ieškantis internete, kai kūrinių kartais jų neranda. Tiesiog paieška yra netinkamai sutvarkyta. Taip pat reikia užtikrinti tarp valstybinį bendradarbiavimą. Kartais kai kuriuose valstybėse e, kultūros, valstybės turtai yra uždaryti ir paslėpti. Tai būtų tikrai didelė nelaimė europeanai, jeigu padėtis nepasikeistų. Dėl viršosios erdvės norėčiau pasakyti keletą žodžių. Tai yra Europeanos ateitis. Kaip užtikrinti, kad kūrinys, jeigu jis e, skaitmeninamas, išliktų viešoje erdvėje? Ką aš turiu menį? Pavyzdžiui, jeigu mesite į Europeanos paiešką Mary Queen of Scots, pamatysite, kad e, rasite ten paskutinį jos rašytą laišką, kuris paraštas 1587 metais prieš pat jai įvykdant mirties bausmę, kurią vykdyti jai pareikalavo jos pusėserį karalienė Elžbieta. Šiek tiek kitaip įvedus paaišką gausite visiškai kitokį rezultatą. organizacija, jūs pamatysite nuorodą organizaciją, kuri prisidėjo prie to kūrinio skaitmeninimo. Ta, ta, ta organizacija tarsi ir e, reiškia tam tikras pretenzijas. E, jungtinėse valstijose ir e, Europoje e, autorinių teisių e, statymai, autorinės teisės reglamentuojantis teisės aktai yra suderinti ta prasme, kad viskas, kas buvo, kas išspausinta po 1923 metų, gali atsirasti viešoje erdvėje. Tačiau mes kalbame, pavyzdžiui, apie kūrinius, kurie yra bibliotekose ir kurie yra, yra sukurti XIX amžiaus viduryje. O su šiuo. Uh, š... Dėkui šiuo minėtų Britų aristokratės rašytų laiškų susijęs atvejs atskleidžia, kad čia yra tam tikri klausimai, kuriuos reikės spręsti. Pavyzdžiui, kad kai kuriems kūriniams autorių teisės galioja tik tai vienoje valstybėje, o kitoje ne. Tačiau čia kalbame apie principinį dalyką, apie tai, ar galima kažkaip tai uh, apriboti prieigą prie uh, turinio, kuris turėtų būti viešoje erdvėje. Taip pat turime spręsti kitą klausimą. Kokį modelį mes norime įdėkti, kad užtikrintumėme galimybę savo vaikams pasinaudoti to kultūriniu turiniu. Taigi, pirmininkė, baigiu. Europeana veikia, ji bus plėtojama per aštuotinančius metus, tai tampa labai svarbiu įrankiu įvairiausiems uh, E, tyrėjams. Dar daug reikia nuveikti daugia su kultūros institucijomis, su valstybėmis. Ir jeigu norime, kad kultūros paveldas būtų prieinamas per Europeaną, turime jį skaitmeninti. Ir čia be abejo parlamento parama gali būti labai svarbi, ieškant sprendimo. Ačiū. Vielen Dank. Wir sehen, es gibt mehr Probleme, als wir bei, der ersten, ähm, bei dem ersten Vortrag gehört haben. Europäer macht sich wirklich. Na, regis, problemų yra daugiau, negu galėjo pasirodyti, kalbant apie Europeaną. Autorių teisų klausimas yra tikrai labai aktualus. Dėkoju už išsamų pranešimą. Jonathanui Novel žodis Nilsen Book atstovui. Prašau. Good afternoon, Chair. Uh, good afternoon, everybody. My name is... Labą dieną. Esu Jonathanas Noel, Nielsenbuk uh, įmonės vadovas. Buvau pakviestas kalbėti apie vartotojų uh, paklausą ir uh, knygų skaitmeninimą, ketinu pristatyti save ir savo įmonę, kalbėsime apie tai, kas naudojasi mūsų paslaugomis, kalbėsiu apie e, literatūros skaitmeninimą, pateiksiu tam tikras prognozes ir pasidalinsiu nuomonę, kokių veiksmų reikėtų ar nereikėtų imtis teisėkuros. Atsiprašau, leid, politinėms institucijoms. Taigi, Nilsen bendrovė yra viena iš stambiausių leidybos bendrovių, aš joje dirbu nuo 1991 metų. Jie, mano bendrovė egzistuoja nuo 1858 metų. Ji yra viena iš seniausių e, šioje rinkoje esame ne tik tai leidybos įmonė, bet ir knygų identifikatorių e, rengimo įmonė. Egzistuojame, veikiame kaip biblioteka, elektroninės komercijos portalas. Nielsen Data ir kitos įmonės priklauso mūsų bendram Nielsen Book tinklui. Bendradarbiaujame ir su nacionaliniu statistikos departamentu, dirbame su mažmenininkais. Kalbant apie mikrovartotoją, norėčiau pasakyti, kad vakarų pasaulyje vartotojai susiduria su nauja realybė. 2008-2009 vartotojai gyveno mm, silpnėjančioje ekonomikoje, didėjo e, įvairių produktų kainos, žlugo finansų rinka, e, atsirado daugiau e, bedarbystės, taigi vartotojas tapo mažiau patik, pasitikintis. Jis kitaip, labiau apgalvotai leidžia savo lėšas Taigi sumažėjo ne tik tai bendrasis vidaus produktas, bet ir e, vartojimas. Tačiau vis dėlto šį esminį pokytį galiu pasakyti, kad apibendrinti tuo, kad vis dėlto vartojimas atsigauna, nors ir lietai, jis didžiai dalimi yra susijęs su darbu ir nedarbu. Vartotojas bando taupyti, ir bando labai apgalvotai leisti savo turimas lėšas, taigi dažnai maisto sąskaita yra mažinamos išlaidos laisvalaikiui. Tačiau vis dėlto tas pokytis dabar grįžta į ankstesnę situaciją. Taigi situacija normalizuojasi. Na, o kitas veiksnys yra visuomenės senėjimas ir atitinkami senėjančios visuomenės interesai. Ateityje turbūt didžioji dalis paslaugų bus skirta pagyvenusiems žmonėms, tokiems kaip aš. Čia turėtumėm vertinti du veiksnius, kaip sakiau, visuomenės senėjimą ir vartojimo mažėjimą. Pasižiūrėkime, teritorijų prasme, kokios yra tendencijos 2009-aisiais. Knygų pardavimai mažėjo 2009 metais e, Europoje ir JAV, tačiau didėjo Azijoje ir Australijoje. Australija čia buvo viena iš stambiausiai šią prasme augančių valstybių. Azijoje e, ramio vandenino valstybių, valstybėse knygų skaitima, skaitumas didėjo. Na, o Europoje daugiausia augantis sektorius šia prasme buvo e, filmų, muzikos ir DVD. E, Beje, Europoje knygos atpigo, štai, Europos, štai Junknėje karalystėje. E, maždaug 24 procentais. Pasikeitė ir didmenininkų pardavimo kanalai. Dabar perinama nuo pardavimų fizinėmis priemonėmis prie pardavimų internete. Na, o specializuoti didmenininkai dabar patiria didesnį spaudimą. Todėl turi dirbti su mažmenininkais, vėlgi parduodančiais internete toks perėjimas aiškiai matomas JAV rinkoje. Bet panašios tendencijos pasireiškia ir kitose valstybėse. Aš galiu Jums pailustruoti JAV pavyzdžių. Kaip matote, sumažėjo pardavimai mažmenoje, bet padidėjo kitose sritise, kur yra naudojamas internetu. O tradiciniai pardavimai, sakiau, sumažėjo 2008-2009 metais. Taigi, mažėjimas kai kuriuose sritise buvo prognozuojamas, pavyzdžiui, spausdintų knygų e, sumažėjo ypač techninio ir specializuoto turinio leidinių spausdinimo apimtis, nes tokiais specializuotais leidiniais galima pasinaudoti internete atlasai, žemėlapiai, kelionių gidai, kompiuterinės knygos. Vėlgi jų pardavimai mažėjo ne dėl to, kad e, atsirado daugiau elektroninių knygų, bet dėl to, kad yra kitokių elektroninių priemonių. Nuo 2007 metų vartotojų išlaidos bendrai knygoms ir kitokiems leidiniams e, tarsi nusistovėjo. Beje, elektroninių knygų pardavimo prasme statistika nėra labai a, išsami elektroninių knygų pardavimai, kaip mano leidėjai, Junktinėse Amerikos valstijose sudaro maždaug mažiau nei 3 procentus visų pardavimų mažmenos vartotojams, Junktinėje karalystėje maždaug 1 procentą. Vokietijoje 2009 pardavimai maždaug siekia 65 tūkstančius vienetų, kurio vidutinė vieno vieneto kaina buvo 10 eurų. Taigi kol kas e, tik tai BookScan programa gali suteikti daugiau patikimų duomenų apie elektroninių knygų pardavimą. Taigi nuo 2004 iki 2009 pardavimai buvo peržiūrėti, bandant išskirti kategorijas e, kuriuose elektroninė leidyba yra stipriausia. Išskirtos dvi kategorijos, kuriuose galima lengviausiai turinį perduoti skaitytojams. Tai yra e, pasakojamoji literatūra ir klasikinė literatūra, e, kuri jau nebeapsaugota autorių teisėmis nes dažniausia e, elektroninė erdvė skaitantis asmenys ieško e, tokių knygų nuo 2004 iki 2009 e, tokio turinio naudojimas padidėjo, nors JAV pastebimas sumažėjimas pastaruoju metu elektroninės knygos per tyriamąjį laikotarpį buvo labiausia populiarios JAV rinkoje. Na, o kasgi mūsų laukia ateityje? Sunku prognozuoti elektroninių knygų pardavimus šiame viename iš pirmųjų etapų, taigi kol kas tai galima operuoti turimais faktais. Bet jau žinoma, kad augimas bus ypatingai lėtas. Jis bus netolygus ir turbūt po to, kai bus pasiekti kažkokie pagrindiniai rodikliai. Ateinančiais metais didžiąją dalimi juos apspręs Google, Apple, ir Amazon. Būtent šių įmonių reakcija į dabartinę padėtį. O mes, kaip vartotojai, vis daugiau knygas skaitysime įvairiom, naudodamiesi įvairiomis hybridinėmis priemonėmis. Ir turbūt tos pažangiausios įmonės orientuosis į mano kartos, tai yra vyresnius skaitytojus. Na, o vartotojai savo ruoštų reikalaus mažesnių elektroninių knygų kainų. Dažnai e, tikimasi, kad tokios knygos bus visiškai nemokamos. Specializuotų knygų leidėjai turės e, sudaryti geresnės prieigos sąlygas skaitytojams. Fizinių leidinių leidėjai turės orientuotis į pokyčius ir ieškoti hybridinių produktų, ne tik spausdintinių produktų. Tai būtų įvairialypės terpės produktai, kurie būtų patrauklus ir jauniems skaitytojams. Na, o bibliotekos neturėtų užmušti kitų galimybių, e, suteikdamos skaitytojams galimybės nemokamai naudotis turiniu geros žinios kuriejams, autoriams. Jie galės uždirbti daugiau, nes atsiveria didesnės pardavimų galimybės. Na ir baigiant, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad vartotojas keičiasi, tačiau jo pereimas nuo spausdintinės literatūros prie elektroninės bus labai lėtas didžiai dalimi tai nebus visiška transformacija, tai bus daugiau pereimas prie hybridinių priemonių. Aš darau prielaidą, kad iki 2020 metų maždaug pusė knygų JAV ir ES vis dar bus spausdintinės. Trumpai paaiškinsiu, kodėl taip galvoju kiekgi žmonių turėtų pereiti vien prie elektroninio formato, kad iš esmės pasikeistų tokia situacija, kas persvertų tą proporciją. Kas turėtų būti tos knygos savininkas, kad ta proporcija pasikeistų? TNS rinkos tyrimų bendrovė įvertinusi Junktinės karalystės tendencijas, nustatė, kad Junktinėje karalystėje 2,5 procentai gyventojų įsigė 17,4 procentus visų parduodamų knygų. Kalbu apie suaugusius e, Junktinės karalystės gyventojus. Taigi, logiškai kalbant, per metus knygas įsigyja maždaug 9 milijonai gyventojų ir netgi pardavę e, apie 100 milijonų knygų egzempliorių mes pasiektumėm maždaug 80 procentų Junktinės karalystės gyventojų. Norėdami pasiekti 50 procentų lygį ir užtikrinti, kad pusė parduodamų knygų būtų elektroninės, net 12 milijonų e, gyventojų turėtų pirkti knygas jungtin, e, Jungtinė karalystėje e, yra daugiau asmenų turinčių įpod ar kitokias elektroninės priemonės, tačiau mažiau jų įsigyja knygas nei tokias priemonės. Taigi, baigdamas norėčiau pasidalinti tuo, e, kas turėtų būti daroma politikos formavimo prasme. Labai svarbu numatyti standartus, apie kuriuos minėjau anksčiau, ir apsaugoti šią pramonę autorių teisėmis. Svarbu kovoti su piratavimu teisinėmis priemonėmis, bet labai apdairiai numatyti teisinius apribojimus, kad tai nesugriautų pusiausviros ir kad tai skatintų e, ir spausdintinių, ir elektroninių knygų leidybą. Dėkoju. Ačiū. Dabar baigiame pirmąją diskusijų dalį. Galime perėti prie diskusijų. Ponui Berlingeriui žodis. Prašom, kolega. Norėjau pasiūlyti tris klausimus. norėjau Google atstovams užklausti ir taip pat ekspertams kalbėsiuoms apie Europeaną. Dėl Google. Norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė yra įmanoma pasiekti plačios sklaidos, kad milijonai žmonių galėtų prisijungti prie interneto ir rasti ieškomą informaciją. ir ar būtų įmanoma užtikrinti, kad tas prieiga prie žinių bus labai pigi. E, nauda būtų galbūt na, diskutuotina didesnė ar mažesnė, bet švietimo funkcija būtų atliekama ypač reikšminga. Cezari Bekarija, italų filosofas, buvo vienas iš pirmųjų kovojęs prieš mirties bausmę. Jis, tas iškilus asmuo, matydamas, kad buvo sugriežtintos bausmės po tam tikrų socialinių posrinkių, jis sakė, kad neverta griežti dantimis ir, ir taikyti griežtesnės bausmės, reikia tiesiog padaryti viską, kad būtų taikomos tos, kurios egzistuoja, tos bausmės. Nes jeigu jų taikymas nėra numatytas, o jos tik deklaruojamos, tai tai yra nusikalstama, pasak to e, iškilaus asmens. Kitas dalykas. kad būtų galima atverti daugiau prieigos prie žinių milijonams žmonių. E, tai reiškia, kad turime kažką daryti. Kol kas yra kalbama apie tai, kad reikėtų pasiūlyti prieigą prie, prie knygų internete. ar galima vis dėlto būtų atsisakyti tikrų bibliotekų, gal reikėtų kurti kažkokias bibliotekas tokias, kur būtų galima rasti knygas, tačiau kuri nebūtų vien fizinė biblioteka, bet kartu ir elektroninė. Ir ar būtų galima užtikrinti, kad ta pateikiama literatūra bus tikrai kokybiška literatūra. Kas galėtų užtikrinti, kad ta pasiūla bus kokybiška, informatyvi E, nes tai paskatintų žinių vartojimo daugelį kitų aspektų. Ar šiandien siūlome pakankamus sprendimus? Visada tokį klausimą keliu. Dabar poro žodžio apie Europeaną. Aš esu teisės istorikas. gyvenau tarp rankraščių, archyvų, ten daug laiko esu praleidęs. Tai yra mano aistra. Aš įsivaizduoju, kad gali būti tikrai įdomu surasti laišką ir paskui atkurti visą rankraštį, visą doktriną, remiantis tuo rankraščiu, kurį radau. Taip pat esu asmo besižiovintis Gutenbergo. Jeigu šiandien jeigu skaitytume tuos mens kūrinius. Nežinau, ar tų skaitytojų būtų daug, tačiau tas asmuo yra tikras literatūros vystimosi simbolis. Ar būtų įmanoma, kad į tuos poreikius būtų tinkamai atsiliepiama, ar tai yra tik kieno tai yra funkcija. Manyčiau, kad prieiga prie kultūros lobių yra viešosios kompetencijos rytis. Valstybė turi spręsti dėl to. Tačiau tai reiškia, tu ko gero, kad valdymas tų bibliotekų taip pat turėtų būti viešas, ar ne? O ar galėtume atsisakyti privataus kapitalo indėlio, plėtojant šios dalykus? Ir pabaigai. Man regis, prie pasiūlos galėtų prisidėti ir viešasis, ir privatus sektorius. Jeigu palygintume seną Europą ir jungtinės valstijas, pamatytume, kad jungtinėse valstijose kūrinių suskaitmenintų yra milijonai, o mes uh, tiesiog bėgam iš paskos, vejamės ir pavydim. Tad klausimas būtų, ar nereikėtų susimastyti ir pradėti dirbti sparčiau. Ačiū. Kviečiu visus kolegas dalyvausiančius diskusijose pasakyti trumpai, kad galėtume tęsti klausimus. Thank you. Ponas Engstrom, ačiū. Aš turiu trumpą klausimą iš atstovų iš Nilsen įmonės. Jūs sakėte, kad e, bibliotekos neturėtų atimti iš žmonių, e, iš vartotojų e, tų pinigų dalies, kurio, kur, kurias jie yra numatę skirti knygoms, bet at, netoks yra bibliotekų tikslas? Toliau ponė Vykstrom. Ačiū už tai, kad sutikite man žodį. Aš turėjau galimybę lankytis Aleksandrijoje porą kartų ir aplankyti ten esančią naująją biblioteką. Ir ta biblioteka sukonstruota gana, neįpra, gana neįprastais principais. Uh, aš randu paralelių su Europeanos projektu. Ir Europeanos atveju matome, kad iš 27 valstybių tik tai dvi įnešė labai didelę dalį turinio, o kitos nedalyvauja. Na ir manau, kad tai yra gaila, kad taip yra. Mes akcentuojame kultūrų įvairovę ir galėtumėme atskleisti taip ES įvairė, įvairovę, jos kalbų įvairovę. Taigi, noriu paklausti, kaip sukurti kolekciją, kad ji tinkamai reprezentuotų visas 27 narės. Tai klausimas ponui Volmanui. Ja, Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimų. Vieną ponų Delamorą iš Google kompanijos. Jūs kalbėjote apie partnerystės sutartis, kurias Google įmonė yra sudariusi su daugeliu Europos bibliotekų. Noriu paklausti, ko, ar tai tikrai yra išskirtinės sutartys? Ar jūs turite, pavyzdžiui, ar nėra taip, kad jeigu Google įgyja teisės e, skaitmeninti kokio nors leidinių kūrinį, tai tuomet tie kūriniai niekada netaps Europeanos dalimi ir atvirkščiai. Turiu dar vieną klausimą. Atstovai pristačiusiam Europeaną, jūs labai puikiai viską pailustravote, jūs parodėte, kad e, kūrinių laiškų skaitmeninimas iš esmės sudaro prielaida netgi naujų autorinių teisių atsiradimui. Kaip išspręsti šią problemą? Juk Europeanoje ta problema iškils gana dažnai. Ir jeigu sukūriama nauja autorinė teisė, kai, suku, kai skaitmeninamas turinys, klausiu Google kompanijos, jūs skaitmeninate knygas. Ar taip sukūriamos naujos autorių teisės, kurios priklausys Google įmoniai? Chciałbym zapytać. Ponas Boris. Ačiū. Turiu klausimą Europenos atstovui. Jūs kalbėjote, kad darbai yra labai aktyviai skaitmeninami ir kad dominuoja tik tai pora valstybių šiame procese ir kad kitos visiškai nedalyvauja keičiamas autorių teisų apibrėžimas, koncepcija, taip pat kalbant apie, apie kūrinius, kurių autoriai nežinomi. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kokie kiekiai knygų galėtų atsirasti Europeanoje. Antras klausimas. Antrą klausimą turiu Nilsent bendrovės atstovui. Jūs sakėte, kad šiandien pusė skaitytojų įsigyja pusę visų parduodamų knygų. Taigi, ar tokios iniciatyvos, kurias, kurių ėmėsi Google kompanija arba Europeana, skaitmeninti knygas ir paskui padaryti jas prieinamas ir taip skleisti informaciją, ar, ar tai jums netrodo susiję? Tai yra, galbūt skaitmeninimas yra knygų populiarinimo galimybė. Nes jei taip nėra, tuomet knygų skaitmeninimo revoliucija turėtų baigtis tuo, kad rinkoje turėtų būti parduodama mažiau spausdintų knygų. Galbūt čia galima rasti kažkokių tai sueities taškų, galbūt skaitmeninimas ir skatina e, knygų populiarinimą. Prašau kalbėti visų trumpai. Uh, uh, Ponas Demora. Okay atsakysiu išduotą klausimą dėl prieigos. Mes būtent tuo ir tikime ir to ir siekiame - užtikrinti didžiausią įmanomą prieigą pas. Tai yra kaž, mažiausiais kaštais, tai yra visiškai nemokamai. Bet koks Google naudotojas gali e, per Google atsisiųsti tokio kūrinio turinį, kur, kuris e, teisė tai gali būti viešoje erdvėje. Tai taip pat yra įmanoma ir žmonėms, kurie, pavyzdžiui, turi regėjimo sutrikimų, galima brailio raštu atsisiųsti kūrinį. Atsakydamas į klausimą, ar Google iniciatyva kažkaip taip pakeis skaitmenę biblioteką, manome, kad masinis kūrinių skaitmeninimas yra uh, E, iniciatyva, kuri papildo akademikų tyriejų atliekamą darbą. Tai, yra, tai skirta žmonėms, kurie dėl įvairiausių priežasčių negali nuvykti į biblioteką. Galbūt biblioteka yra toli, galbūt jie neturi pinigų, dėl įvairiausių kitų priežasčių. E, manome, kad internetas, virtuali erdvė yra toks kelias nes žmonės turi turėti galimybę pasinaudoti informaciją, turėti prieigą prie informacijos. Atsakydamas poniai Kamembert, noriu pasakyti štai ką. E, mūsų partneristės stotis bibliotekomis, ką jos apima, mes nemanome, kad tie darbai prarandami kabutėse Europeanoje. Pavyzdžiui, neseniai pasirašėme partneristės sutartį su Italijos kultūros ministerija, bibliotekos, Florencijos biblioteka yra Europeanos narė, ji dalyvauja tame projekte ir na, bus galima pasinaudoti darbais, kuriuos mes suskaitmeninome toje bibliotekoje ir jie bus prieinami Europeanoje. Nes toks yra mūsų požiūris. Mes manome, kad darbai turi būti įmanom, prieinami kiek įmanoma platesniam žmonių skaičiui užduotas klausimas dėl autorių teisių. Žinoma, mes paisome autorių teisių, nežiūrint tai, kokioje šalyje veikiame. Kai knyga yra viešojoje erdvėje, tai mes atitinkamai ir elgiamės. Ir būtent todėl tokie leidiniai, tokia knyga yra visiškai prieinama bet kokiam vartotojui pasaulyje. Jeigu toje šalyje, to naudotojo šalyje ta knyga yra viešoje erdvėje, tai žmogus galės galimybę ją atsisiųsti. Bibliotekoms suteikiama galimybė pasinaudoti visais dokumentais, visą informaciją, visų turinių, kurį skaitmeniname ir leidžiam bibliotekom įtraukti tokį turinį į savo šaltinius. Ponas Boris turėjo klausimą dėl knygų pardavimo. Man atrodo, kad buvo užduota ponui Bormanui. Uh, what, Volman, please. Ponas Volmanas. Yeah, thank you. I think there were four points for me. Um... Atrodo, keturi klausimai adresuoti mums. Pirmiausia, e, dėl visuomenės iniciatyvos ir kaip turėtų vykti ta visuomeninė skaitmeninimo iniciatyva. Na, to nepakanka. Nepakanka, kad būtų imamasi e, viešosios politikos priemonių, reikia ir privataus verslo dalyvavimo. Klausimas apie išimtis, ekskluzyvinės priemonės. Įdomus klausimus. Klausimas. Klausta apie tai, kaip užtikrinti, jog visos valstybės dalyvautų šiame procese. Europeana tai yra aisbergo viršūnė. Visos valstybės e, daro kažką skaitmenimo srityje ir ilgainiui klausimas pats išsispręs. Natūralu, kad kai kurios valstybės yra aktyvesnės nei kitos. Tarybos atitinkamoje darbo grupėje yra rengiamos išvados dėl Europeanos ir gegužė jos bus pristatytos darbo grupė ieško e, darbo trūkumų, spragų bei skirtumų tarp valstybių narių bei rengia rekomendacijas. Jūs klausėte apie galimus sprendimus autorių teisų gynimo srityje. Aš manau, kad palyginę tai, kas buvo prieš penkis metus nežinomų autorių kūrinių prasme, mes galime pasakyti, kad situacija dabar panaši ir autorių teisų klausimu anksčiau esame nustatę, kokia yra problema su nežinomu autorių kūriniais, ją apibrėžia. E, dabar e, taip pat identifikuojame problemą dėl autorių teisų. Esame e, ją įvertinę ir dabar pasiruošę ieškoti sprendimų. Ilgainiui pribręs laikas ir veikti. Paskutinis klausimas, jeigu teisingai supratau, buvo susijęs su nežinomu autorių kūrinių apibrieštimi. Uh, siūlytume laikytis kuo bendresnės apibriešties, kad ją būtų galima pritaikyti įvairiopai. Reikia, kad tokia apibrieštis leistų tokiais nežinomų autorių kūriniais pasinaudoti, nes jie liktai niekam nepriklauso, netgi visuomeniai. Tačiau reikia ieškoti ir teisų turėtojų interesų mes negalime daryti taip, kad netlikę reikiamo tyrimo pradėtumėm skaitmeninti kūrinį, kuris pradžioje būtų laikomas nežinomo autorio, neįsiaiškinus, kad autorius iš tikrųjų yra. Taigi, viena vertus reikia padaryti nežinomų autorių kūrinius prieinamus, tačiau antra vertus išsiaiškinti, ar tikrai autorius nėra žinomas. Ačiū. Pirmiausia, atsakysiu į klausimą apie tai, ar skaitmenimas iš tikrųjų sukuria daugiau išteklių. Taip, tai yra tikrai didelė galimybė naudinga vartotojui, nes sudarys prieigos galimybės, e, galimybės pasiekti turinį ne tik kompiuteriu, bet ir e, mobiliuoju telefonu ir kitokiamis priemonėmis. E, Turime naudotis egzistuojančiais verslo modeliais ir priemonėmis. Į pono Engstrom klausimą galiu atsakyti neigiamai, bet pasakysiu, ką turėjau omenyje. Aš sakiau, kad bibliotekos negali monopolizuoti e, kitų struktūrų e, teikiamų paslaugų. Vartotojai juk moka už tam tikrą verslo modelį, už tai, kas yra daroma tam, kad vartotojas gautų vieną ar kitą turinį. Taigi mes neturime tų modelių daryti bereikalingai ilgų, tačiau turime steigti galimybę ir kitoms struktūroms gauti pelną iš to, kad suteikia turinį vartotojui. Ačiū. Norėjau padėkoti e, visiems pirmosios diskusijos dalyviams, o dabar pereikime prie antrosios diskusijų dalies, kuri yra skirta skaitmenimo projektų poveikiams. Poveikiams ekonomikos, kultūros ir teisės prasme. Visų pirma, suteiksime žodį ispanų rašytojui Grundo Galindo. Prašom. <clears throat> Labą dieną visiems. Mano vardas ir pavardė yra Bruno Galindo, esu rašytojas. Užsidirbu pragyvenimui rašydamas straipsnius, e, periodinius straipsnius, taip pat rašau kalbas, rašau katalogų tekstus, verčiu ar rašau dainų tekstus. Rašau tuos dalykus, kuriuos žmonės nori komunikuoti kažkam arba tuos dalykus, kuriuos paskelbti noriu aš pats. Aš tam, kad užsidirbčiau pinigų, dirbu ir toje srityje, kur yra vadinama literatūra. Rašau kūrinius, romanus, apsakymus, poeziją. Tai darau atėjus įkvėpimui arba pagal pageidavimą. Aš nenorėčiau čia kalbėti apie nežinomų autorių kūrinius nenorėčiau kalbėti apie universitetinius, akademinius kūrinius. Esu iš tų rašytojų, kurie teigiamai vertina naujasias technologijas ir stengiasi jomis pasinaudoti. Man reikės, kai tik tai bus suskaitmeninta mano paskutinė novelė, tai jokių problemų dėl to ne, nematysiu, nes e, žinau, kad atsidurs bibliotekoje elektroniniai tas kūrinys, ten tas kūrinys bus e, tokioje bibliotekoje, kuri bus ypatingai maža ir žinau, kad taip prisidės prie mano profesijos finansavimo, o gal ir ne, kas dabar žino. Kadangi dirbu leidybos ir literatūros rytyje, girdžiu aplinkui reiškiamą tam tikrą pesimizmą, kurį reiškia kolegos. Jie mano, kad yra blogai, kad popierius yra išstumiamas ekrano, kad knygos vis labiau publikuojamos ekrane. Aš taip nemanau, aš galvoju, kad tiesiog tai yra istoriniai pasikeitimai, gaila tik vieno. E, gaila, kad technologijos e, dažniausiai apsiriboja Kindle ar iPodų naudojimu. Manau, kad nepriklausomai nuo to, kokiai kartai mes priklausome, turime suvokti, kad turime E, didžiulius pasikeitimus susijusius su e, technologijų vystimusi. Jaunimas dažnai, sakoma, dabar atitrūksta nuo kultūros pasaulio. Galbūt jie vėl grįž prie literatūros, kadangi atsiras jiems tinkantis ir patinkantis elektroninis tų kūrinių formatas. Dėl to knygų skaitmeninimu reikėtų džiaugtis. Visi žinome atvejį muzikanto, kuris matydamas prarandamą galimybę uždirbti, kadangi atsirado daugiau kompaktinių plokštelių, e, turėjo permastyti, kaip jisai veiks, nes vinilinių plokštelių neliko jas pakeitė e, kompaktiniai diskai. Taip ir rašytojai dabar turi pakeisti savo veiklos tipą kaip kažkada persitvarkė savo veiklą muzikantai. Man atrodo, bus sunku kontroliuoti literatūros skaitmeninimą. Aš manyčiau, kad skaitmeninant nyksta tarpininkai. Jų tiesiog nebelieka. Kaip yra sakoma šio, šių klausimų pavadinime, norėčiau apžvelgti ekonominės, kultūrinės ir teisinės pasiekmes. kurios mano supratimu ir daugelio rašytojų nu, nuomonė galėtų paskatinti skaitmeninimą. Pradėsiu nuo ekonominių pasiekmių jums leidus. Aš manau, kad visi pramonės sektorė dirbantis žino, kad dabar tai e, žino, mes, kokius pajamų šaltinius mes prarasime. Nes vartotojas ras būdų vartoti daugiau kultūros, kaip buvo muzikos ar kino atveju ir žurnalistikos atveju, kaip gauti prieigą prie tų kūrinių, nemokant už juos. Leidyklos negalės tapti savotiškomis agentūromis E, taip ko gero ne, nepavyks. Muzikos srityje įvyko toks persikvalifikavimas. Misija tebe išlieka auklėti vartotojo kovoti su piratavimu, net atsižvelgiant į tai, kad tos kampanijos gali parodyti, kad rezultatai yra keliantis frustraciją. Tek Nežinau, ar teisinga būtų numatyti kažkokias didžiulės sankcijas, kaip yra numatyta atveju tų žmonių, kurie nelegaliai atsisiunčia muzikos. E, knygynai be abejo praras savo rinkos dalį po truputėlį. Leidyklos bandys laikyti savo tvirtovės nepaimtas ir joms pasikeisti prireiks laiko. Aš skaičius esu pateikęs, ne, nesiplėsiu čia daugiau apie juos kalbėdamas. Literatūros srityje dirbančios įmonės vieną gražią dieną turės e, susidurti su tuo, kad internetas plėtosis vis labiau. E, leidyba internete vyks arba mėgėjiškai, arba profesionaliai, jinai taps vis platesnė kūrinius bus galima gauti veltui ir naudojantys socialiniais tinklais, tų kūrinių skaidra turėtų plėstis. Tai bus tikrai vienas iš svarbiausių šaltinių platinti skaitmeniniams kūriniams. Kai dėl autorių. E, jie patirs tam tikrą žalą, kadangi teks įdėkti naują modelį, kaip gauti atlygį už savo kūrinius. bent jau teoriškai tokia bus situacija. Tai reiškia taip pat, kad ir autoriai praras dalį privilegijų. E, žinomiausių autorių kūrinių parduodama daugiausia. Tačiau jie turėtų ir prarasti daugiausia dėl piratavimo. Mažiau žinomi autoriai labiau palaikantis ryšių su savo skaitytojais galės pasinaudoti naujomis priemonėmis ir jiems e, skaitmeninių technologijų plėtojimus rezultatai turėtų būti teigiami. Reikės veikti labai atidžiai plėtojant socialinius tinklus rašytojams tai bus galimybė geriau susipažinti su savo skaitytojams, skaitytojams didesnė galimybė geriau pažinti savo mėgstamus rašytojus. Kultūrinės pasiekmes. Aš tikrai esu įstikinęs, kad visi iš tos situacijos turėtų tik laimėti, nes turime didelį literatūrinį paveldą. Piliečiai ES galės su juo susipažinti, jie, e, vis kiekvienas žmogus galės gauti prieigą prie bet kurio kūrinio. Tai yra ta žmonių svajonė, kuri taps realybė. Tai padės išvengti fundamentalizmo ir padės e, sėkmingai apeiti tuos represinius režimus. Tai bus žmogiškumo triumfas, tai bus interneto triumfas taip pat. Tačiau, kaip jau sakiau, autoriams teks labiau susipažinti su naujomis technologijomis, kad galėtų paskelbti savo kūrinius. Jie galės pateikti savo kūrinius savo internetinėse svetainėse, blogose taip vadinamuose. Ir jam nebereikės kokio nors uh, tinklo administratoriaus ar kokio tradicinio leidėjo. Nei Google. Tačiau paradoksas, tačiau ta stra skaitmeninė strategija įsiterps vis labiau į tą žodinės veiklos sritį. Rašytojas turės būti labiau fizinis ir labiau skaitmeninis vienu metu. E, žmonės eis į žiūrėti kaip aktoriaus į teatrą ar muzikanto į koncertą. Kai kuriuose literatūros rytyje tai jau vyksta, pavyzdžiui, poezijos rytyje poemos, kai kurios jau net neberašomos ir neleidžiamos tų klasikinių būdų. Jos tiesiog pateikiamos spektakliuose. Tų poetų nemažai užsidirba atlikdami savo kūrinius, užsidirba kaip atlikėjai ir užsidirba daugiau negu parduodami savo knygas. Internetas yra ta erdvė, kurios dėka plėtojasi šis reiškinys kuris apima pasakojimo elementus taip pat. Aš esu autorius knygos, kurią paskelbiau. Štai taip nepriklausomai. Tai man padėjo pasinaudoti šią knygą e, seminaruose, įvairiuose kitose renginiuose savo šalyje ir užsienyje. Aš susitikau su publika ir iš tos konferencijos, iš tos paskaitos aš užsidirbau daugiau negu iš knygų, parda, iš knygų pardavimo, santykinai skaičiuojant. Kitaip tariant, vis dažniau rašytojai fiziškai e, renks renginius, kuriuose fiziškai patys dalyvaus. Sus, matysite juos e, rašytojus dirbančius su kino pasaulio žmonėmis, su įvairiais atlikėjais, su, su, su, su visai lė kitų kultūros žmonių. Vyksta festivaliai, vyksta diskusijos. Diskusijos dėl tekstų atskirų, dėl literatūros apskritai. Tačiau vis tik norėčiau pasakyti štai ką. Literatūra keisis. Ji taps labiau prieinama negu iki šiol. Manau, kad bus skaitoma daugiau, literatūros vartojama bus daugiau. O tokios disciplinos kaip pasakojimų pasakojimas, storytelling vadinamasis, e, taip pat yra plačiai eksploatuojamas baras, tai turėtų padėti vystyti literatūros žanrą. Mes susipažinsime su tokiamis savokomis, kurias kai kas jau naudoja. Tai bus atliekamoji literatūra, taip vadinama. Manau, kad reikės mažiau vertimų, tai leidykloms bus pajamų praradimo vienas iš aspektų. Literatūra plėtosis, tačiau mažiau atsiras galimybių ją, su ją susipažinti kitaip negu originalo kalba. Ir dabar teisinės pasiekmes aišku, nėra mažiau, e, niekur nėra turbūt mažiau tikrumo negu šioje srityje. Maničiau, kad netaugia nacionalinis įmonės, o Europos Sąjunga turėtų imtis darbo šioje srityje, e, o būtent imtis skaitmeninti literatūros paveldą ES piliečių labui. Tuo būdu bus galima tinkamai apsaugoti ES kultūrą nuo merkantilinių kai kurių paskatų. Ir tai užkirstų kelią Google tapti dominuojančiu šioje srityje. Reikėtų, kad rytoj jau e, Google netaptų cenzoriumi, kad nebūtų ten skleidžiamos kokios nors ideologijos, pasisakoma už ar prieš kokias nors šalis. Svarbu, kad šie visi dalykai nebūtų pajungti vien pelno siekimui. Jau yra įmonių, kurios bandė tai daryti, to pelno gauti. Reikėtų turėti viziją. Ta vizija šiandien mes jums skelbėme ir jinai turėtų būti pirmiausia humanistinė ir filantropinė vizija. Niekam nepaslaptis, kad kuriant naują geostrateginę tvarką, Europa prarado savo istorinės pozicijas, atsirado naujai iškylančių valstybių jos yra labai kūrybingos, jos yra skaitlingos, jos turi taip pat turtingą istoriją. Tad ką Europa gali pasiūlyti ir ką gali ginti? Aš manau, kad mes turime puikią struktūrą. Mes nesame gal ekonominis pasaulio centras, galbūt nesame geriausia e, vieta, kur veikia moderniausios mokslo tyrimų laboratorijos. Europoje mes turime turtingą kultūrą ir žinias, daug žinių. Būtent tai mes turime stiprinti, ginti, tinkamai valdyti ir skatinti naujų technologijų kontekste. Ir turime pasinaudoti visais tais naujais scenarijais. To nepavyks padaryti, patikint šią sritį amerikiečių kompanijai, kuri veikia kaip tipiška monopolinė įmonė. Imkime patys vadžias į savo rankas ir dirbkime mums tenkantį darbą. Turime šviesti e, technologinių požiūrių visus žmonės, kadangi yra dalis žmonių, kurie nesuvokia, kokie pasikeitimai vyksta, o jie vyksta ypač greitai. Jeigu jaučiamas tam tikras nepasitikėjimas, tai tik dėl to, kad žmonės nepakankamai žino apie tai, kas vyksta ir ką atneš mums tas perimas nuo tradicinio popieriaus prie ekrano ir kūrinių skelbimo jame. Dėkui. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Serizie iš Galimar e, leidyklos. Prašau. Ponios ir ponai, dėkoju juridinių reikalų komitetui ir kultūros reikalų komitetui už man suteiktą galimybę šiandien kalbėti apie skaitmeninimo galimybės ir apie tai, kokią įtaką tai turės leidybai. Kaip jau buvo pasakyta, aš dirbu galima leidykloje, esu atsakingas už skaitmeninius klausimus, taip pat palaikau santykius su Europos leidėjais ir asociacija besidominčia skaitmenimo reikalais. Mark Tesė komisijoje dirbau, tai kur buvo nagrinėjami klausimai susijęs su literatūros paveldų skaitmeninimu. Pareiktas buvo dokumentas 2009 metų gale. Katalogas, kuris buvo parengtas skaitmeniniu būdu, apima apie 30 tūkstančių 000 knygų, ten yra daugybė laiškų, kurie, kurie buvo išsiųsti geranoriškiams ar mažiau geranoriškiams autoriams. Kartu su autoriais skaitėme tas e, knygas. E, Siekime, kad visi vertimai tų kūrinių galėtų būti pateikti visomis kalbomis visose žemynuose. Taigi veikla buvo labai plati, visa tai prisidėjo prie Europos autorių e, paskelbimo visur. Į tų autorių yra žinomų ir Malrol, Sartre ir daugelis kitų. Tad negalime nieko nedaryti, matydami, kaip yra skaitmeninamos mūsų e, literatūrinis paveldas. Svarbu, kad tas darbas vyktų ir kad tų tie kūriniai būtų pasiekiami. Žinoma, e, kalbant apie katalogų skaitmeninių naudojimą, reikia pasakyti, kad, leid, kad leidyklos yra susijusius su šiuo klausimu jiems tai yra naudinga. Viena vertus, e, investuotas kapitalas ir toliau gali e, naudingai veikti, e, gaunant papildomų lėšų. Ir svarbu, kad būtų tinkamai ginamos autorių teisės, nes šiuo atveju, taip kaip dirbame mes, autorių teisės yra ginamos. Kita vertus, autoriui svarbu, kad jis galėtų savo kūriniu taip pat nuolatos naudotis pagal su juo sudarytą sutartį. Galiausiai svarbu, kad šiandien vartotojas galėtų nesunkiai gauti prieigą prie rašytinio paveldo, tačiau nereikėtų, kad jis klaidingai manytų, kad viskas yra veltui. Dėl to teisės turi leidėjas, autorius ir e, skaitytojas. Visos teisės tos yra svarbios, nei viena turėtų būti paviršta. Čia mes galime kalbėti apie leidybos e, srities turtingumą. Jokia biblioteka, kad ir kokia turtinga bebūtų, ar būtų valstybinė ar privati, negali e, pateikti argumentų tai pusiausvyrai suardyti. Galima leidikla ėmėsi skaitmeninti e, didelę dalį savo turimų kūrinių, apie 20 tūkstančių kūrinių. Tam, kad juos būtų galima eksploatuoti, turim sustarti su autoriais, kaip autoriams bus atlyginama dėl kiekvieno kūrinio ir su kiekvienu autoriu deramės atskirai. Tai yra ilgas darbas, nelengvas darbas, tai yra sunkesnis darbas negu pats jų skaitmeninimas. Ehm, tai gali sulėtinti to didelio skaitmeninio kūrinių katalogo rengimą, mes tai suprantame. Šiandien mes dirbame e, tiek Prancūzijoje, tiek, man regis, Vokietijoje, turėdami omenyje tai, kad bent jau tiems kūriniams, kurių E, tiražas yra išsekęs, galėtume užtikrinti vieningą valdymą, kad leidėjai galėtų uh, užtikrinti tinkamą tų kūrinių teisų turėtojų valdymą. Tai padės praturtinti tų, tą turinį, kuris yra teikiamas Europeanoje. Europoje teisių turėtojai galvoja apie įvairias teisinės nacionalinės taisyklės, nes būtų remiamasi uh, E, tyrimais atliekamais e, publikavimo šalyse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mes kartu su administracijos struktūrimis dėgiame kolektyvinę valdymo sistemą e, tiems kūriniams, kurių autorė yra nežinomi, knygoms, kurių autorė nežinomi. Ir visi dirbantis prie šio klausimo vieningai sutarė dėl to, kad reikia tai daryti. Aro projektas ten kalbam apie europeanus reikalus. Sakoma, kad tai padės pagreitinti tyrimų procesą remiantis bibliografiniais duomenimis atskirose šalyse remiantis šiuo pagrindu. Tik abipusio pripažinimo principas šiuo abiejų sistemų mums atrodo yra reikalingas dalykas ES lygių leidėjų atliekamas darbas, atskirų katalogų kūrimas, tarifų nustatymas, kūrinių platinimas, visi šie aspektai yra svarbus ir visi jie yra dalis leidėjo interesų ir autoriaus interesų taip pat. E, kita vertus, svarbu nepamiršti ir susiklošiusių ekonominių modelių, kuriuo remiasi leidėjo veikla. Leidėjų tenka atsakomybė ir proga e, pasinaudoti tais visais E, aspektais. Kiltų grėsmė, jeigu tos sutartinės laisvės būtų nepaisoma. Ir čia teritorialumas nėra nustatomas. Grėsmė būtų Pavyzdžiui, jeigu trečias asmuo be leidėjo imtųsi eksploatuoti tiesiogiai šį fondą, nustatydamas pats techninius parametrus, tarifus e, ar nuolaidas tam tikrais atvejais. Ši, šis teisių praradimo kraštutinis atvejis yra piratavimas. Matome, kokios pastangos yra dedamos ES lygių, kad būtų stiprinamos priemonės kovojant su prekių padirbinėjimu. Nors mūsų supratimu geriausias dalykas yra parengti kuo greičiau legalius šaltinius, e, prie kurių e, vartotojai turėtų legalią prieigą. Tai užkirstų kelią piratavimui. E, Pernelik skubotas tokio turinio pateikimas būtų taip pat klaida skaitmeninėms bibliotekoms. Jeigu būtų pernelik skubiai peržiūrimos intelektinės nusavybės taisyklės, jeigu būtų pernelik skubama, jeigu būtų remiamas į Google modelių, e, tai tuomet irgi e, teisų turėtojų interesai būtų pažeisti. Jeigu toliau kils sunkumų, autorių teisų srityje. Ir jeigu kils monopolinė rizika, e, mes kelsime šios klausimus, turėsime juos spręsti. Būtent dėl to reikia, kad ES institucijos nesiremtų mano minėta sistema. Priešingai turi būti skatinamos elektroninių bibliotekų kūrimas remiantis autorių teisų tinkamą apsaugą į laisvą konkurenciją ir ilgainiui remiantis kultūros įvairovę taip pat. Autorių teisų gynimas yra E, moralinių požiūrių svarbi savoka ir tai nėra jokia kliūtis e, kūrinių skaitmeninimui. Nereikia nutilėti tikrųjų priežasčių, kodėl netaip greitai vyksta darbas, e, apie kurį tiesiog svajoja bibliotekininkai. Kokios tai yra priežastys? Pirmiausia, techninės ir antra, ekonominės. Techninės priežastys. Jeigu elektroninių knygų kūrimas nėra probleminis, netaip sunku, netaip lengva yra pasiūlyti katalogus, kai vyksta retrospektyvus masinis skaitmeninimas. Kaip Marktesie pranešime buvo pasakyta, svarbu užtikrinti tinkamą kokybę to skaitmeninimo. Leidėjas turi garantuoti tinkamą tekstų kokybę ir jų integralumą. Jis turi užtikrinti tinkamą skaitmeninimo kokybę. Dėl pernelyg um, skub, didelės skubos leidėjams kyla rūpešių, nes gali nukentėti kokybė. Mes manome, kad masinis skaitmeninimas, kurį vykdo Google, negavęs leidimo iš teisų turėtojų, yra netinkamas žingsnis. Ekonominės priežastys. Šiandien leidėjams ir autoriams nėra lengva susitarti dėl to, kaip bus galima autoriams atlyginti už tokį naujovišką kūrinių panaudojimą bent jau vidaus rinkoje, e, dar labai nedaug šios rytie nuveikta. Yra netaip lengva numatyti aiškias taisyklės tokiam, tokioje neaiškioje srityje, e, o pasiūlymų gauname pačių keiščiausių kasdien. Prancūzijos leidėjai kelis dešimtmečius kovojo dėl to, kad būtų knygų rinka tinkamai reguliuojama, kad būtų susitariama dėl vieningos kainos, kad būtų galima užtikrinti e, geresnį skaidrumą ir dėl to E, sakyčiau, e, mūsų žygiai buvo sėkmingi. E, šiuo atveju turime laikytis panašaus požiūrio. Prancūzijoje mes vykdėme griežtą reguliavimą, autoriai ir leidėjai laikosi vieningai, dėl to, kad turi bendrus įsitikinimus, ne dėl to, kad turi tik bendrus interesus. Ir svarbu, kad kainų tvirtumą padėtų užtikrinti leidėjas. Niekas negali įvertinti, kokį efektą patirtų sektorius, jeigu atsirastų dominuojančių kažkokių autorių, kurie imtųsi savo knygas platinti e, kokiomis nors kitokiamis laikmenomis, dėl kurių nesutarta su leidėjais. Mes e, pritaikėme sutartimis pagrįstą modelį ir leidžiame nustatyti e, skaitmeninėse laikmenose tam tikrą vieningą kaimą. Makmilanų jungtinėse valstijose šio modelio dėka pavyko e, priversti Amazon atsisakyti dempingo praktikos dėl Kindle Editions. Ir dar. Tai norėčiau sakyti, kad dar ir kitų, kitose srityse reikia ES valios, tarptų sunkumų, kurie trukdo mums pateikti skaitmeninius kūrinius tinkamą formą, turime paminėti PVM taikomą elektroninėms knygoms. Ponas Galimar, mūsų generalinis direktorius, ėmės iniciatyvos renkti peticiją, kad būtų galima iškelti būtent šią problemą. Nes jo supratimu vartotojas turi galėti gauti prieigą prie literatūros suskaitmenintų kūrinių už prieinamą kainą. Iš įvairių ES valstybių e, patvirtino e, dirbantį šioje srityje ne tik leidėjai, bet taip pat ir bibliotekininkai ir kiti, kad jiems tie klausimai yra aktualūs. Manyčiau, kad turime atkreipti rimtą dėmesį į šiuos dalykus. Viena vertus, kyla rizika kad monopolistai e, veikiantis internetinės srityje gali stengtis ir šią sritį monopolizuoti. Turime likti budrus tiek komercinių, tiek ideologinių požiūrių. E, turime išsiaiškinti, kokių paieškos motorų mums reikia. Reikėtų, kad tie kūriniai, kaip jau sakiau, būtų iš tiesų pasiekiami, Svarbu, kad sulauktų leidėjai pagalbos skaitmeninimų srityje, kad būtų užtikrinamas e, tinkamas bibliotekų fondų e, skaitmeninimas tiek kokybės, tiek kiekio požiūriu. Visuomenė svarbu šviesti ir išaiškinti skaitmeninio kultūros nurinio, turinio svarbą. Taip pat labai svarbu, kad kartu galėtų egzistuoti tiek popierinės laikmenos, tiek skaitmeninės šiuo pereinamųjų laikotarpiu, kurį dabar pergyvename. Labai svarbu, kad nebūtų destabilizuotas toks jautrus sektorius. Mes neturime e, laikytis to ritmo, kurį mums primeta kažkas kitas, kitokie subjektai, kurie domisi mūsų kultūriniu sukauptų paveldu, ar jis būtų viešas ar privatus. Dėkuoju. Labai ačiū. Toliau. Pone Friderike Nilsen, kuri yra Books on Demand projekto um, įsikūrusio Vokietijoje direktoriaus atstovės spaudai. Jetzt an, jetzt. <laughs> Möchte ich mich auch bedanken für die Einladung hier unseren Standpunkt. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti už pakvietimą pateikti mūsų nuomonę apie autorių teises ir knygų skaitmeninimą. Pirmiausia, leiskite pristatyti mūsų verslo modelį. Books on Demand, BOD, yra specializuotų paslaugų teikėja, užsijimanti knygų saugojimu ir jų spausdintinės versijos pristatymu esant prašymui. Taigi e, tam e, esame sutelkę didžiausius savo išteklius, siekiame palaikyti ryšius su autoriais, leidėjais, teikėjais. Tai yra visos struktūros, kurios padeda mums skaitmeninti ir padė formate saugoti leidinius. Kartais tokį turinį gauname ir iš skaitmeninių parduotuvių, internetinių parduotuvių ar iš įprastinių leidyklų. Gavę užsakymą mes e, išspausdiname tą knygą ar leidinį iš PD formato per 24 valandas ir pristatome skaitytojo arba į atitinkamą parduotuvę. Uh, Taigi tokiu būdu mes apsaugome autorių teises ir uh, leidėjai gauna atitinkamą honorarą. Ähm, e, jeigu pasižiūrėtumėte, kokiu užsakymu gauname, pamatytumėm, kad e, užsakymai ir poreikiai yra įvairiausi. Dažnai būna tai ir užsakymai po to, kai išparduodamas pirmasis leidimas, kuris paprastai būna nedidelio leidimo, arba prašoma pakartotinai išspausdinti vieną ar kitą leidinį. Arba jeigu leidinys yra toks senas, kad yra nebespausdinamas, arba dėl finansinių priežasčių asmo negali įsigyti fizinio leidinio, e, kartais Vieni leidiniai yra pardavinėjami ilgiau, kiti trumpiau, pavyzdžiui, specializuota ar nišinė literatūra. Dažnai jos uh, pardavimų trukmė yra ribota. Be kita ko palaikome ryšius ir su pačiais autoriais, kurie per mūsų sistemą publikuoja įvairiausio pobūdžio žanro literatūrą, pavyzdžiui, memuarus, mokslinę fantastiką, specializuotą informaciją ir taip toliau. E, Books on Demand suteikia galimybių gauti papildomos naudos ir autoriams, ir skaitytojams, nes mes net nepatiriame didelių išlaidų susijusių su saugojimu ar sandėliavimu, o skaitytojas turi didelį pasirinkimą. Leidėjai dažniausia arba turi daug investuoti į sandėliavimą, arba į perspausdinimą. Tuo tarpu mūsų sistema leidžia tokių išlaidų išvengti, o poreikius tenkinti maksimaliai. Books on demand suteikia galimybę pakartotinai išspausdinti nedidelio tiražo leidinius. E, tai užtikrina ir kultūrinė įvairovė, ir galimybė naudotis reikiamų turinių, na, o autoriai gali laisvai reikšti savo nuomonę ir leisti savo kūrinius. Pasižiūrėkime, kiek siekia mūsų paslaugos. Dabar pardavinėjame septyniose Europos valstybėse, bet palaikome ryšius su tarptautiniais klientais ir leidėjais. Pavyzdžiai galėtų būti Springer Science plus Business Media, Shukramp, Egmont ir taip toliau. Pasižiūrėkite į šią skaidrę, kur rodoma, kaip padidėjo mūsų pardavimai. Šiais metais pardavėme 150 tūkstančių pavadinimų leidinius. 2006-aisiais tai buvo vos 17 tūkstančių, taigi padidėjimas yra labai didelis naujų egzempliorių, naujų pavadinimų leidinių atsiranda kas mėnesį. Jų e, skaičius kas mėnesį padidėja maždaug 5 ar 10 tūkstančių. Taigi mes e, leidžiame sutaupyti, naudotis naujausią technologiją ir suteikiame turinio įvairovės galimybės. Taigi rinkai neleidžiame stagnuoti. Tam, kad geriau suprastumėte, kuo užsimame, galiu pateikti pavyzdį. Degroite leidikla, kuri e, spausdina daugiausia humanitarinio pobūdžio leidinių Vokietijoje, E, mums e, suteikia galimybę klientams pateikti leidinius, kurie e, istorijoje pasirodė nuo 1749 metų. Taip pat galima pasinaudoti daugiau nei 60 tūkstančių mokslinių leidinių. Springa. Kita leidikla, kuri daugiausia specializuojasi verslo ir specifinė literatūroje, e, suteikė mums galimybę naudotis maždaug 10 tūkstančių pavadinimų leidinių ir e, kartu su paskirstimo centrais mes galime labai greitai gauti vartotojų reikalingą leidinį kalbant apie mūsų požiūrį į skaitmeninimą, galėtume pateikti pirminę situaciją, dabar susidariusią padėtį. Nemažai komercinių e, bendrovių siūlo savo paslaugas skaitmeninant ar platinant e, elektroninį turinį dažnai turinys gaunamas dvišalių susitarimų pagrindų ir paskui skleidžiamas. Ir tuose dvišaliuose susitarimuose dažnai ir reglamentuojami autorių teisų klausimai, tačiau tai yra labai sudėtingas ir ilgas procesas. O per pastarosius metus, kaip matėte, mes sugebėjome uh, suskaitmeninti ir rinkai vėl pateikti jau nebespausdinamus kūrinius, jų buvo labai nemažai. Be kita ko nemažai institucijų ir bendrovių reikalauja specifinių e, leidinių, kurių dažnai ir nepateikiama fizinėje formoje. Kartais spausdinimas ar leidyba yra nutraukiama dėl autorių prieštaravimų, e, kadangi nėra tenkinami jų reikalavimai. Taigi mes taip pat turime atsižvelgti į riziką susijusią su e, skaitmeninimu. Kartais e, tai yra susijęs su autorių teisėmis, kartais dėl galimybių jų nenustatyti, tai yra nesugebėjimos nustatyti, kartais dėl finansinių aspektų Bet, kaip sakiau, dvišaliai susitarimai reikalauja daug laiko ir yra brangus. Jeigu būtų pasilikta prie tokio modelio, tai smulkus tiekiai būtų tiesiog išstumti iš rinkos. Taigi turime laikytis bendrųjų taisyklių. O dabar pereisiu prie prognozių. Bendrai vertinant, mes sveikiname platų knygų skaitmeninimą ir jį remiame. Na, o Books on Demand yra toks verslo modelis, kuris leidžia užtikrinti kuo platesnį knygų paskirstimą jau turimais paskirstimo kanalais. Ir šia prasme mūsų bendrovė gali teikti papildomas paslaugas arba tapti bendradarbiavimo partneriu tokiems stambiems projektams kaip Google Book Search arba Europeana bet vis dėlto visiems tiekėjams šioje srityje turi būti sudarytos vienodos sąlygos ir galimybės. Tai reiškia, kad autorių teisės, kaip jos suvokiamo šiandieną, turėtų būti e, labai aiškiai suprantamos prieš suteikiant galimybę jomis naudotis. Na, o teisės aktai turėtų aiškiai reguliuoti šias sritis E, jos turėtų tapti prognozuojamos ir sėtinos su tam tikromis teisinėmis garantijomis. Be kita ko, kainų modeliai turėtų būti pakankamai aiškus. Na, o siekdami tokio e, skaitmenimo globaliai mes turėtumėm užtikrinti ir kitų taisyklių laikymas. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas šioje mūsų klausimo dalyje yra profesorė Francoise Dubril, Europos knygų pardavėjų federacijos vadovė. Aš esu Francoise Dubrui. E, Europos e, knygų pardavėjų federacijos vadovė. Noriu padėkoti už man sutiktą žodžią ir man džiugu kalbėti knygų pardavėjų vardu šiandien ir pristatyti, kaip e, e, šios federacijos nariai vykdo savo verslą. Tai yra skėtinė knygų pardavėjų organizacija Europoje ir ji atstovauja nacionalinės knygų pardavėjų organiza... asociacijas. Manome, kad 25 e, tūkstančiai knygų pardavėjų taip pat knyginių grandinių, netgi supermarketuose veikiančių knyginių yra atstav, sujungti mūsų organizacijoje. Mes nemanome, kad knygų pardavėjai yra paskutiniais, kažkokia prasme, paskutiniai mohikanai ir kad yra nykstanti rušis. Iš tikrųjų, e, mūsų amatas išgyvena e, pokyčius. Ir mūsų siekis yra pardavinėti e, spausdintas knygas bei skaitmeninės knygas ir būti pasiruošus reaguoti į rinkos poreikius. Ir knygų pardavėjai gali turi galimybę prisitaikyti prie skaitmeninės tikrovės ir daugelį Europos šalių tai jau ir vyksta. Knygų pardavėjai kuria skaitmeninės platformas draugė su kitais suinteresuotais atstovais, leidėjais. Ir yra pasirengę pasiūlyti skaitmeninės knygas e, vartotojams. Ir kaip ką tik tai atskleidė ne, prieš mane kalbėjusi e, kalbėtoja, e, vis dėlto išlieka spausdintų knygų paklausa, pavyzdžiui, kalbėkime apie knygas, kurių tiražas pasibaigęs. O kalbant apie skaitmeninės eros keliamus iššūkius ir apie tai, kad Europos kultūros paveldas yra skaitmeninamas, siekiant užtikrinti kultūrinę įvairovę, norėčiau e, pristaty, paminėti keletą dalykų, kurių reikia nepamiršti. Visų pirma, tai pramonės svarbiausia ašis, šios tie svarbiausia ašis, tai yra e, autorių teisų paisimas. Mes užtikriname mm, mes užtikriname autorių teisės, siūlydami skaitytojams teisėtai išleistas knygas. Neteisėtai sukurtų skaitmeninių duomenų platinimas iš tikrųjų nuskurdintų e, kultūros prekių pasiūlą vartotojui nesvarbu kokiu pavydalu tie, tos, tie, tie kūriniai būtų pasiūlyti, ypač jeigu nebūtų sumokėtas autoriui priklausantis honoraras. Noriu pasakyti porą žodžių ir apie sąžiningą konkurenciją. Knygų pardavėjai siūlo kultūrinę prekę ir todėl jie dirba konkurencingoje rinkoje. Skaitmeninės bibliotekos negauna E, subsidijų. Jos yra priklausomos nuo rinkos ir viskas priklauso nuo to, čia atsiprašau, kalbu apie knygynus, įprastinius tradicinius knygynus. Jie yra labai priklausomi nuo e, mm, knygynų savininkų sumanumo. Mes kalbame apie rinkos sritį, kurioje kainos yra tikrai nedidelės. Kalbu apie mažmeninę prekyb, knygų prekybą. Manau, kad tokių bendrovių kaip Google tapimas e, skaitmeninių knygų pardavėjų tampa problema. 2010 metais Google pasiūlys nuo 400 tūkstančių, iki 400 tūkstančių skaitmeninių knygų. Google bendrovė įgyja konkurencinį pranašumą kitų pardavėjų atžvilgių ir iš esmės dėl dviejų dalykų. Visų pirma, Google įmonė ėmė skaitmeninti turinį be autorinių teisių sutikimo ir tai na, atitinkamai atsilieps visiems kitiems šios ties veikiams, kurie norės skaitmeninti turinį. Dar vienas dalykas. Google yra reklamos bendrovė ji gauna pelno iš reklamos. Būtent todėl su pelnas, kurią, e, kurį bendrovė gauna iš knygų pardavimo, nėra pagrindinė Google veikla, tai yra antrinė veikla. Tai, ir, ir tai jiems svarbiausia yra parduoti kuo daugiau reklamos. Ir Europos sprendimų prieimėjams tenka prievolė užtikrinti, kad būtų paisoma sąžiningos konkurencijos taisyklių, kad ta prievalė galiotų visiems e, skaitmeninėje erdvėje parduodantiems knygas ir kad niekam nebūtų taikoma išimtis. Dar vienas dalykas - PVM. Knyga yra knyga ir PVM turėtų būti taikomas ir spausdintoms ir skaitmeninėms knygoms. Arba knygos neturėtų būti visiškai apmokestinamos. Uh, tai, kad knygoms taikomas sumažintas PVM yra tikrai labai didelis dalykas ir toks PVM ir turėtų būti taikomas. Didelis PVM taikomas skaitmeniniams knygoms paskatintų teisėto turinio e, pirkimą ir, atsispaus, ir, ir atsisiuntimą. Dėl Europeanos mes turime skirti keletą dalykų. Europeana yra plataus užmojo iniciatyva ir ją tikrai reikėtų sveikinti. Dabar sunku nuspėti, kokiu mastu Europeanos e, pasiūla naudosis vartotojai ir ar Europeana netliks e, turinio saugotojos turinio konserva, konservuotojos vaidmens. Čia reikėtų pasirinkti nuoseklų požiūrį. Europeana turėtų pasirinkti tokį verslo modelį, kuris e, paisytų autorių teisių, taip pat sąžiningos konkurencijos taisyklių tarp įvairių ekonomikos veikėjų. Vartotojas, norintis nusipirkti knygą, turėtų būti nukreiptas į skaitmeninę skaitmeninį knygyną ar į kitas svetainės, kurios, pavyzdžiui, tokia sistema jau veikia Prancūzijos galikos svetainėje. Dar vienas svarbus dalykas - kova su piratinė produkcija. Nebejoju, kad visi čia esantis suvokia, jog kaip svarbu yra rimtai traktuoti internetinio piratavimo atvejus, jeigu norime užtikrinti galimybę e, knygų pardavėjams dirbti, atlikti savo darbą. Pagal neseniai atliktus tyrimus Prancūzijoje apie 30 procentų visų skaitytojų, vartotojų reguliariai pasinaudoja galimybę atsisiusdinti neteisėtą turinį. Knygų pardavė atkreipė dėmesį, kad labai svarbu Europos mastu taikyti skaidrę politiką. Europos vartotojai ir skaitytojai turi gauti informaciją apie autorių teisės ir jie turi suvokti, kad egzistuoja ne tik autorių teisės, bet kad egzistuoja ir jų vartotojų pareigos, kad nėra teisių be pareigų, kalbant apie galimybę e, atsisiųsti skaitmeninį turinį. Taip pat yra įprasta tai, kad tie, kurie žino įstatymą ir nepaiso taisyklių, už tai moka tam tikrą kainą. Užbaigdama pasakysiu štai ką. Svarbu būtų neskleisti iliuzijos, kad kultūriniais lobi, kultūriniai lobiai yra prieinami nemokamai ir kad nėra nebaudžiamumo tais atvejais, kai neteisėtai atsisiunčiamas turinys. Europos skaitytojai turi turėti garantijas, kad jie turės galimybę ateityje ir toliau rinktis iš didžiulės knygų pasiūlos ir apsispręsti, ką jie norės įsigyti - skaitmeninės ar spausdintas knygas jie gali pirkti knygas įprastime, tradicinėme knygyne ar mm, internetu. Ir nepamiršti, kad knygų pardavėjai tikrai nemažai prisideda prie visuomenės kultūrinio gyvenimo turtinimo. Ačiū, išklausėme visų pasisakymų antrajame raunde. Prašau. Ačiū pirmininkė jaunesniems auditorijos nariams tikriausiai atrodo, kad aš esu na, senas, bet aš tikrai, aš, man labiau patinka spausdinta knyga, aš, man patinka eiti į knygyną, pasiklausti, ką e, knygų pardavės man rekomenduotų. Tai yra malonumas, kurio aš nenoriu prarasti ateityje. Tačiau tai nereiškia, kad aš ignoruosiu tą faktą, jog mes gyvename skaitmeninėme amžiuje. Ir kaip sakoma Ispanijoje, laukų ne, nepribosi tvoromis ar durimis. Ne, neįmanoma pasipriešinti pokyčiams, kurie sklinda visur. Aš sutinku su leidėjų ir kitų šios ryties sektorių atstovais, kad autorių teisės yra svarbiausias klausimas šioje srityje ir kad tai turi neprieštarauti, kad tai turi kažkaip tai turi būti suderinta su laisva interneto prieiga, tačiau ta prieiga negali būti visiškai šimtų procentų nemokama. Reikalinga sistema, kurios dėka mes galėtumėme sukurti tinkamo, tinkama, tinkamo atlyginimo autoriams sistemą. Jeigu, pavyzdžiui, tų autorių kūrinius e, žmonės pasiekia internetu. Ir todėl mes kultūros komitete ir dirbame šią, dirbame šią kryptimį. Bandome laisvą interneto prieigą suderinti su būtinybė tinkamai atlyginti autoriams už jų kūrinius. E, Taigi bandome svarsyti visas idėjas ir rasti sprendimus, kurie padėtų išvengti piratinės produkcijos, taip pat pasitelkti reikalingas technologinės priemonės, kad tas sprendimas būtų tinkamas. Kaip supratau, tai, tai neklausimas, o tiesiog jūs norite pasisakyti. Prašau, pane Vikstrom. Ačiū, pirmininkė. Aš čia esu ir kaip kultūros komiteto narė. Manau, ir todėl manau, kad turėčiau pasisakyti kaip kultūros komiteto narė. Trumpai. Rašytojas su savo patirtimi, žiniomis, vizijomis, svajonėmis, žodžiais ir netgi savo tyla. Rašytojas taip pat turi turėti teisę nuspręsti, kaip ir kokiame kontekste jo žodžiai turėtų pasiekti auditoriją. Ir nemanau, kad turėtume pritarti bet kam, viskam, kas pasikesintų į to, tokią galimybę, į tokį suverenumą. Uh, Manau, kad mes turime, parlamentas privalo nepamiršti autorių teisių į jų pačių kūrinius, turime jiems, jos elgtis, elgtis pagarbiai, nes jie to nusipelno. Ačiū, nematau daugiau norinčių pasisakyti. Ir tada periname prie trečiosios mūsų darbo tvarkės dalies ir išklausysime Alaną Strovelą. Briuselio universiteto profesorių. Nevertinsiu visų universitetų, kuriuos jis čia šiandien atstovauja. Uh, a few comments. Uh, I'm a, a lawyer uh, working in different universities, including in your country. Uh, I... Dėkoju, esu teisininkas, dirbantis įvairių valstybių universitetuose. Ir mane labai domina jūsų nagrinėjami dalykai. Taip pat perduosiu informaciją eksperto atsakingo už teisinės, laborat... te, teisinės bibliotekos priežiūrą. Na, tai kalbėsiu apie keletą dalykų. Visų pirma, apie rizikos veiksnius. Uh, kokia rizika kyla, jeigu mes paliktume dabartinį status quo. Manau, kad tai būtų problematiška, nes e, kiltų įvairių teisinių ginčių, e, nebūtų aišku, kaip reguliuoti šią sistemą bendrai ir ji būtų reguliuojama tik privačiomis dvišalėmis sutartimis. Bet e, valstybinės struktūros neįpratusios dabar kontroliuoti tokių sričių kaip bibliotekų veikla. Ir aš manau, kad dabar išgyvename perinamai laikotarpį. Manau, kad po penkerių diskusijų metų, pavyzdžiui, penkis metus nagrinėjome kūrinių be autorių klausimą, manau, kad dabar pribrendo laikas veikti ir mus įpareigoja dabartinė situacija. Kokiegi rizika mums kyla? Galbūt atsiradusias spragas bandys užpildyti privačios bendrovės. Google Book yra labai keista struktūra. Mes nesame prie tokių Europoje įpratę, tačiau ji mus stebina, nes būtent Google sugebėjo suburti keletą smulkių privačių bendrovių, kurios dabar daro pasaulinį poveikį. Tai mane šiek tiek neramina. Nekonkretizuosiu, ką turiu omenyje, bet turbūt šie klausimai ir suorganizuoti dėl to, kad panagrinėtumėm tokius atvejus, kurie buvo JAV, kai prieš keletą metų keletas bendrovių iškėlė ieškinius Google. Aišku, ilgainiui sudėtingus klausimus sugebėsime išspręsti, tačiau jeigu taikoma kolektyvinio atstovavimo procedūra, Tai reiškia, kad už daugelį bendrovių byloje gali, atstov... daugelį bendrovių byloje gali atstovauti viena bendrovė. Bet mano minėtų atveju tas teisminis nagrinėjimas turėjo labai platų atgarsį išsiaiškinta, kad Google tuo atveju gali atstovauti leidėjams ar kitiems grandies veikėjams. Na, o bendradarbiavimo sutartys yra labai toli siekiančios. Štai JAV teisingumo departamentas minėtąją bylą vertina ne kaip susitarimo dėl elksenos nagrinėjimo bylą, bet kaip tam tikro kolektyvinio e, susitarimo e, pažeidimo nagrinėjimo bylą. Kalbu ne tik tai apie e, nebespausdinamų leidinių perspausdinimo uh, nuostatas, bet ir e, tam tikrų e, didesnių rinkų veiksmus. Kalbu apie didelį produktų skaičių. kalbama ir apie do, rinkoje dominuojančią padėtį turinčių bendrovių situaciją, kas ilgainiui gali būti pavojinga smulkesniems rinkos veikėjams. E, toks privačių taisyklių primetimas kitoms bendrovėms yra pavojingas. Mes turime užtikrinti prieigą prie žinių prie informacijos. Aš kalbu ne tik tai apie Google Book susitarimus, bet apie susitarimus bendrai, susitarimus su leidėjais, autoriais ir kitais grandies dalyviais. Čia yra problemų ir jeigu apsiribosime tik komerciniais projektais, jie neapims tos e, viešosios dimensijos visuomenės intereso, e, kurį ginti mes ir užsibrėžėme. Aš pats nesu e, įsitikinęs, kad vartotojai ir bibliotekos galės visapusiškai pasinaudoti Google Books privalumais, jeigu jie bus įsikūrę už ES ribų. Aš manau, kad mes daug prarasime ir nepadėsime besivystančiams valstybėms gauti tų žinių. Pagal susitarimus skaitmenintos knygos negalės patekti į kitas valstybės už JAV ribų. Aišku, mes nepavaldus JAV jurisdikcijai, tačiau vis dėlto matome tam tikrų trūkumų. Antra, reikia apsispręsti, e, kokios yra e, valstybinių struktūrų funkcijos valdant tokias skaitmeninės bibliotekas. E, kai kurios priemonės apibrėžiančias funkcijas jau buvo pasiūlytos, siūloma eiti rekomendacijų keliu, galbūt nepriimant teisinę galę turinčių aktų. Tarp tokių e, neteisinių priemonių galėčiau paminėti skaitmenimo projektų e, sklaidą ir visuomenės informavimą bei privačias bei viešasias partnerystės. Manau, kad e, galima eiti tokiu neprivalomų nuostatų keliu, tačiau reikia būti labai apdairiems. O autorių teisės turėtų būti laikomos rytimi, kur reikia pirminio sutikimo. Taigi, skaitmeninimo iniciatyvos pirmiausia turėtų būti nukreiptos į viešosios erdvės e, turinį iniciatyvos galėtų būti gyvendinamos per bendradarbiavimo platformas, bendradarbiaujant su autoriais, leidėjais ir platintojais. Kalbant apie viešuosius skaitmenimo projektus, reikėtų orientuotis ne tik į produktą, į turinį, bet ir to turinio panaudojamumą, prieigą, nuorodas. Manau, kad galbūt mes per daug dabar orientuojamės į turinį, nes priesdami tų techninių problemų. Galbūt čia galėtume per depozitoriumus e, palengvinti šį procesą. Na, o kalbant apie mano minėtasias viešasias ir privačiasias partnerystės, reikėtų ieškoti pusiausviros tarp privačių įmonių, įskaitant leidėjus ir bibliotekų. Galbūt e, vyriausybės galėtų numatyti tam tikras gairias ar reikalavimus, pavyzdžiui, dėl turinio apsaugos nuostatose, dėl autorių teisių reikėtų atspindėti privačių viešųjų partnerysčių sutarčių nuostatas. Na, o prieiga turėtų būti riboto laikotarpio. Kalbant apie reguliavimo sistemą, manau, kad nereikėtų atverti labai plačių galimybių. Mes turime atitinkamą informacinės visuomenės direktyvą, jos penktas straipsnis numato tam tikrus apribojimus, jo nereiktų iš naujo peržiūrinėti. Aišku, turime bendrasias išimtis sėtina su autorių teisėmis, tačiau skaitmeninimo procese turėtume neperžiūrinėti išimčių, bet koncentruotis į labai konkrečius, specifinius klausimus, nes jeigu eitume teisės aktų peržiūros keliu, tai užtruktų labai daug laiko, nors tai yra reikalinga, bet tai nėra šios dienos prioritetas. Iš esmės, to o, e, reguliavimo mechanizmo tikslas būtų padidinti garantijas prognozuojamumą, numatyti taisyklės kūriniams, kurio autoriai nežinomi. Šioje srityje Europoje nėra didelės pažangos, nors būta diskusijų per pastarosius keletą metų. Galima galvoti apie leidimų ir kolektyvinio valdymo galimybių suteikimą, kas leistų uh, netiesioginiams kūrinio autoriams ar teisų turėtojams per tam tikrus susitarimus padaryti tų kūrinių turinį prieinamą. Galbūt galėtume numatyti susitarimus su o, tam tikromis leidėjų grupėmis, kolektyvinius susitarimus. O, Vėlgi tai yra keletas pasiūlymų, kuriuos galėtumėm aptarti. Dėkuoju uždėmesi. Äh, Ačiū. Ponui Štrabu. Ačiū už tas rekomendacijas, kurias išklausėme. O dabar pereisime prie pareiškimų dėl kultūros iššūkių. Suteiksiu žodį Lenkų knygų rūmų pirmininkui ponui Macišuk. Labą dieną, dėkui visiems. Norėjau tarti žodį apie keletą kultūrinių iššūkių susijusių su knygų skaitmeninimu. Tai yra viena iš svarbiausių revoliucijų po Gutenbergų išradimo. Knygų skaitmeninimas yra ne tik žiniasklaidos pasikeitimo pradžia, tai yra apskritai e, mąstymo revoliucija. Teoriškai bus galimybė vartotojams labiau prieiti prie knygų, bus plačiau galima skleisti komunikaciją, kitaip vystyti marketingą, taip pat pasikeis logistika, nes bus galima peršaukti kai kuriuos etapus nuo knygos gamybos. Internetas taip pat yra ir didžiulis iššūkis. E, ir pozityvėja prasme knygų leidėjams, be abejo. Tačiau taip pat tai jis yra ir grėsmė kuris, kuri kelia grėsmę šiai profesijai. Pagrindinė grėsmė yra ta, kad interneto vartotojai yra įpratę viską gauti nemokamai. Knygų skaitmeninimas atsiliepia daugybę poreikių, kuria, kur, kuriuos reiškia interneto vartotojai ir kultūros vartotojai apskritai. Tuos poreikius apima pasakymas atvira prieiga, laisva prieiga. Tai taip pat yra ir politinis tikslas. Tai reiškia, kad E, masinis interneto naudojimas buvo politinės valios reikalas. Politikai taip pat pasakė, kad jie norėtų, kad būtų a, a, suteikta prieiga taip pat ir prie autorių teisų saugomų literatūros paveldo. Mes kalbame apie e, autorių teisų saugomų kūrinių platinimą. Tai reiškia, kad keičiasi kultūros modeliai, kurie veikia ES ilgus metus iki pat dabar. E, didelė dalim mes kalbame apie verslą, kur reikalingos investicijos. E, tie, kas investuoja, tikisi investicijų gražos, tikisi pelno. Kultūros sektorius neišimtis. Gali atsitikti taip, kad vartotojams spaudžiant bus kuriamas tam tikras turinys e, internete. Tai nėra blogas dalykas, tačiau kita vertus tai reiškia, kad greitai plėsis masinė kultūra, kuri gali būti ne ta pati kaip aukštoji kultūra. E, E, tai reiškia, kad taip pat gali paplisti toks turinys, e, kuriam nebus taikomi jokie kriterijai. Bus pateikima bet kokia medžiaga, nekokybiška medžiaga. Gali atsitikti taip, kad atsiras milijonai e, romanų internete, kuriems dėja nebus taikomi jokie kokybos, kokybės kriterijai. Tai gali būti mėgėjų parašyti kūriniai mėgėjams, taip tariant. Tuo tarpu, kai kultūros profesionalai, leidėjai praras E, galimybės veikti, užtikrindami tuo būdu kūrinių kokybę. Tai reiškia, kad investuotojai gali pasirinkti ir kitokias verslos rytis ir daryti žingsnius padidinančius galimybę gauti investicijų gražą. Visą tai reiškia, kad reikia kovoti už tai, kad šis sektorius liktų viešas. Norėčiau pasakyti, kad pri, kad kai kurių nuomonė privati iniciatyva e, reiškia efektyvesnį vaikymą. Tačiau kol kas yra sunku pasakyti, kaip būtų galima sukurti pelningą verslą, šiuo atveju nesugriaunant egzistuojančios struktūros. Nes tų, tie griovimai, yra, e, jų griovimų pasiekmes yra sunkiai prognozuojamos. Kitas aspektas skaitmeninimo yra susijęs su švietimu. Bendrai kalbant, E, leidėjų asociacija Londone surengė leidėjų konferenciją. Ten dalyvavo veikėjai iš leidėjai iš Junktinių Amerikos valstijų ir iš Europos. Buvo kalbama ir apie mokymo turinio skaitmeninimą mokyklose. Visos šalis turi. Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau. Ant vertėjams dirbti yra neįmanoma. Taigi visos, visų šalių atstovai turėjo tą pačią patirtį ir jie pasidalino, jie sakė, kad skaitmeninimas reiškia, kad skaitmeninimas nėra panacėja. Tai reiškia, kad tiesiog tai yra priemonė patraukti žmonėms. E, niekas paaiškėjo, ne neskuba skaitmeninti, nes mokiniai mano, kad tai reiškia papildomas užduotis mokytojai. Nesivaizduoja, kaip pamokos gali būti dėstomos kompiuteriu. Be to reikia paruošti mokymo medžiagą. Jie tiesiog tikisi, kad medžiaga jau bus internete gatava paruošta. Taigi, E, bijoma, kad dėstytojus išjuoks studentai, nes studentai turės galimybę išmokti daugiau negu dėsto dėstytojai. Tiesa, buvo pas, kalbama taip pat ir apie problemą dėl e, nešiojimų kompiuterių naudojimo. Sakoma, kad jie gali būti vagiami. Kita vertus, sakoma, ar ger, keliamas klausimas, ar gerai, kad nešiojimų kompiuteriai pakeis rašymą ranka. E, sakoma, kad tie nešiojimų kompiuterių vartotojai, mokiniai užauktų beraščiais. Jau dabar vienas procentas tik tai išlaidų, bent jau mano šalyje yra išleidžiama mokymo turiniui gerinti. Taigi Norvegijoje situacija yra šiek tiek kitokia. Ten visose mokyklose buvo įvesta E, programa, kurios dėka knygos buvo pakeistos mokymo turiniu knygomis internete. Visą tai veltui. Tačiau vėlgi kyla klausimas, ar to nesugriaudama mokyklos rinka. Knygų leidėjai, leidžiantis vadovėlius, sako, kad tai turi didžiulės įtakos visai leidimo rinkai. Jėga primestas skaitmeninimas, sakoma, nėra geras dalykas. Grįžkime prie skaitmeninimo proceso, kurį skatina Europos komisija ir parlamentas. Visi suvokia, kad abi institucijos skatina skaitmeninimo procesą, nes keliamos tokios iniciatyvos kaip Europeana ir kviečiama tą darant laikytis autorių teisių reikalavimų ir užtikrinti autorių e, ir leidėjų teisės. Vis Dažnai ES dokumentuose naudojama ši citata gali sudaryti įspūdį, kad nenutiks nieko pavojingo autorių teisėms Europoje. Tačiau teisų turėtojai nėra tokie ramus ir turi tam tikrų įtarimų. Pavyzdžiui, vienas iš Lenkijos parlamentarų ragina komisiją pakeisti ES taisyklės, kurių dėka dabar negalima internetinėje erdvėje patalpinti um, nemokamai suprantama e, e, europinių kūrinių. Aš manyčiau, kad čia mes kalbame apie verslą, kultūros verslą. Tai yra kita medalio pusė. Knygynų veikla dėja yra nekomercinė veikla didžiausių, daugiausia. Bibliotekų veikla yra nekomercinė veikla. Reikia rasti balansą tarp knygų gamybos ir jų ir galimybės jas skolintis. Europos komisija paskelbė tokią iniciatyvą kaip Europeana. Sakoma, kad Europeanoje e, turi būti suteikta prieiga prie e, Europos literatūros kūrinių. Yra skelbiami bendri pareiškimai komisijos ir parlamentų. E, teisių turėtojai reikalauja geresnės jų teisės apsaugos. Būtų gerai, jeigu egzistuotų nacionalinės tų kūrinių kartotekos, skaitmeninės kartotekos. E, Nedaugelis šalių turi duomenų bazės apie išleistas knygas. Tad, e, sakyč, bet tas darbas nėra sunkus, būtų galima ir kūrinių, kurių autoriai nežinomi, kartoteką nesunkiai sudaryti. Tačiau vėlgi ne viskas yra taip lengva. Būtent dėl to leidėjai kartu su bibliotekininkais, su jų asociacijomis rengia savo siūlymus. Nespausdintų kūrinių e, problema taip pat turi būti diskutuojama. Kultūros institucijos nori, kodėl jos norėtų norėti skaitmeninti savo kolekcijas. Yra nesunku suprasti, kad tas kūrinių sąrašas, tie kūriniai yra kultūros vertybė. Ir tas kūrinys gali būti nespausdinamas dėl įvairiausių priežasčių, o skaitmeninės technologijos, kai spausdinama pagal poreikius, gali leisti leidėjams suskaitmeninti pačias įvairiausias knygas, pačius įvairiausius kūrinius. Reikalingas dialogas tarp leidėjų ir kultūros institucijų dėl susitarimo, kokie kūriniai gali būti skaitmeninami. Pavyzdžiui, Klezio Nobelio premijos laureatas parašė 40 knygų, kol gavo Nobelio premiją. Daugiausia tų knygų buvo nespausdintos o paskui buvo išspausdintos ir dabar jas jau galima rasti knygynuose. Mes turime neužmiršti ir leidėjų, ir, ir knygų pardavėjų, bei bibliotekininkų. Visi turi dirbti kartu ir visi turi gauti šio sektoriaus naudos. Leidėjai turi bendradarbiauti, o ne pyktis tarpusavyje. Nespausdinti darbai dar nereiškia, kad jų nesaugo jokios autorių teisės. Tad turime apsispręsti, kaip su tais kūriniais elgtis. Na ir apibendrinamas pasakysiu štai ką. Autorių teisės yra e, vienas iš svarbiausių klausimų, o aptariamas sektorius reikalauja investicijų. Autorių teisų saugomų darbų skaitmeninimas reikštų, kad reikia investicijų, e, o tas investicijas turbūt turėtų padaryti valstybės. Mes kalbame apie kultūros verslą, kuris, e, kalbame taip pat apie situaciją, kuri klostosi Norvegijoje. Gal turime kelti klausimus dėl ateities, o būtent kada kyla klausimas, kada tos visos knygos bus suskaitmenintos, o ne, tada, o ne klausimas, ar reikia jas skaitmeninti. Maničiau, kad reikėtų numatyti teisų turėtojams licencijas, tinkamai siekiant saugoti tos kūrinius. Ir netaip svarbu, ar mes kalbame apie e, kompaktinius diskus, kur įrašytos knygos, ar internetą, e, ar, ar kitokias laikmenas. E, kūriniai turi būti saugomi. Svarbu, kad būtų skaitmedinami tik tie kūriniai, kurių statusas yra aiškus. Dėl nespausdintų kūrinių dar tik diskusijos prasideda. Manyčiau, kad turi būti sukurtos reikiamos kartotekos ir duomenų bazės Maničiau, kad skaitmenimas yra reikalingas, tačiau neturi vykti eklektiškai, turi būti rasti reikiami sprendimai. Mes turime e, pas, užtikrinti, kad galėtų visi pasinaudoti maksimaliai kultūros, kurios terpėje gyvename, sprendimais. Ačiū. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponė Roza Maelo iš Italijos e, bibliotekų asociacijos. Grazie. E, ringrazio di questo. Ačiū uždėmesi. Aš norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti čia Italijos bibliotekų asociacijos vardu. Tai yra bendroji bibliotekų asociacija įkurta dar 1930 metais bendradarbiaujame su tarptautinė bibliotekų asociacijų federacija, Europos e, inform, bibliotekų informacijos ir dokumentacijos biuru. Taip pat buvome priimti stebėtojo statusu į pasaulio intelektinės nusavybės organizaciją. Mes pritarėme tam, kad reikia remti iniciatyvas, kurių tikslas būtų spręsti autorių teisų santyki su žinių visuomenės kūrimu. Džiugu, kad Europos parlamentas organizavo tokius klausimus. Kalbant apie knygų skaitmeninimą, jį reikia suvokti skaitmeninės konvergencijos kontekste. Mes manome, kad nebelieka tarpininko tarp informacijos šaltinio ir jos naudotojo. Daug kas buvo pasakyta šiandieną, e, kyla iš tarpininko pozicijos. Išgirdome, kokių interesų turi e, bibliotekos, saugyklos pardavėjai. Aš kalbu irgi bibliotekų lūpomis ir būtent visi šie veikėjai turi peržiūrėti jų funkcionavimo taisyklės ir struktūrą, reorganizuotis. Savame aišku, kad tokie pokyčiai atneš įvairiausių reiškinių, pavyzdžiui, pasikeis akademinės mokslinės tyriamosios veiklos prioritetai. Galbūt bus labiau orientuojamasi ne į kokybę, bet į informacijos prieinamumą, informacinę architektūrą. Pavyzdžiui, gyvenimo miestuose e, charakteristikos, įvairūs veiksniai daro įtaką ir žmonių gyvenimui. Ta pati galiu pasakyti ir apie, pavyzdžiui, mokslinę tyriamąją veiklą. Internetas yra puikia priemonė, suteikianti daugiau demokratijos, daugiau žinių, informacijos, tačiau tuo pat metu daug žmonių uh, E, nepatenka į tą interneto naudotojų sąrašą. Dar vienas e, svarbus elementas yra technologijų pažanga. Ir sudarant sutartis dėl e, technologijos panaudojimo daugelis valstybių remiasi nusistovėjusiais principais ir taisyklėmis, kaip apsaugoti privatumą ir privačias teisės tačiau technologija gali tai apeiti. E, universalioji algoritmų kalba nesilaiko bendrųjų teisės nuostatų. Ir dar vienas tipiškai pasireiškiantis reiškinys. Šiame procese yra tai, kad sumažėja spausdinimo ir platinimo kaštai, Tačiau reikia sistemą reorganizuoti taip, kad tie, kas daugiausia investuoja, gautų didžiausią gražą. Taigi čia reikia peržiūrėti rinkos struktūras. Anksčiau e, didžiąją dalimi buvo mokama už turinį, tačiau dabar investicijų koncentracija pastebima paslaugų srityje. E, Google puikiai tai iliustruoja. Be kita ko, tokie pokyčiai yra sveikintini dėl to, kad jie skatina alternatyvius modelius, kai e, kažkokioje srityje tampa nebeįmanoma paslaugomis pasinaudoti, ieškoma alternatyvų. Buvo kalbama apie e, mokslinių redagavimo paslaugų brangumą ir e, šioje srityje atsirado alternatyvų, kurios nėra tokios brangios vartotojui, pavyzdžiui, mokslinės bibliotekos, kurios e, funkcionuoja pagal kitokius modelius ir kurios leidžia pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais, nemokant ypatingai didelės kainos. Pereikime prie stambių skaitmeninimo projektų, ypač knygų skaitmeninimo. Jau išgirdau daug pastabų apie skaitmeninės bibliotekas, bet aš norėčiau labai atskirti bendruosius skaitmenimo projektus ir skaitmeninės bibliotekas būtent skaitmeninių bibliotekų iniciatyvos leistų internete pasiekti tam tikrą turinį. Tačiau dažnai tokie projektai nukrypsta nuo viešųjų bibliotekų funkcijų ir misijų. Nes viešosios bibliotekos tikslas yra nediskriminuojant skaitytojo suteikti jam visapusę prieigą prie turimų leidinių. vien, viena iš pagrindinių taisyklių e, gyvenime yra tai, kad kiekviena biblioteka turi savo skaitytoją. Toks yra visuomenės dėsnis. Ta pati galima pasakyti ir apie internetinės bibliotekas. O kalbant apie skaitmeninimą, Pasinaudosiu Roberto Dantino iš Harvardo universiteto citata. Jis yra istorikas, e, jisai daugiausia specializuojasi šveičiamo laikotarpio literatūroje. Jis sako, kad skaitmeninimas nėra savitikslis, jis turi tenkinti visuomenės interesus, o skaitmeninimu užsijimančios struktūros ir bendrovės turi būti atsakingos piliečiui. Vienas iš stambiausių skaitmeninimo projektų yra Google Book Search. Palyginę šio projekto apimti su Europena skaitmeninė biblioteka pamatytume tam tikras tendencijas. Google sistema yra grindžiama centralizuota architektūra, tuo tarpu Europena yra nukreipta į kitokias institucijas, kitokių tikslų. Google yra monopolija grindžiama privačios įmonės funkcionavimo principais ir e, daugelis šiandieną kalbėjusiųjų išsakė nuogastavimus dėl to, e, privačios įmonės modelio. Na, o tuo tarpu Europena yra vieša kultūrinė institucija. Tikėtina, kad Google galės atsirinkti turinį. Google rengia uh, tam tikras nuostatas pagal kurias galės iš siūlomo turinio atsirinkti savo ruoštų, ką skaitmeninti arba kokias knygas išmesti iš skaitmeninės bibliotekos. Tuo tarpu europena politika yra grindžiama neutralumo principu. Projekte dalyvauja viešosios ir privačios struktūros, jos suinteresuotos tokiu neutralumu. Ir europenai labai svarbu išsaugoti neutralų e, turinio valdymo modelį. Tuo tarpu Google nėra suformavusi ar bent jau paskelbusi turinio išsaugojimo politikos. Europena tokią politiką turi. O kaip dėl sąsajų, jos yra ypatingai svarbios, norint pasiekti suderinamumą su kitomis skaitmeninėmis bibliotekomis. Europenai yra suinteresuota uh, bendradarbiauti ir su JAV kongreso bei UNESCO bibliotekomis. Vienas komentaras apie įvairių šalių dalyvavimą projektuose mane nustebino. Buvo kalbama apie bibliotekų konkuravimą su redakcijomis, leidyklomis. Na, o kalbant apie teisų valdymą, juk Google neturi jokių partnerysčių su redaktoriais ar tiesioginių sutarčių su mažmeniais pardavėjais. Na, o Europena laikosi pluralizmo principo, bandoma nuo pat projekto pradžių spręsti teisinius klausimus, kurie galėtų kilti. Tai daroma aukšto lygio ekspertų grupėje. Sudarytas ir grupės pogrupis autorių teisėm nagrinėti ir atitinkamiems sprendimams pateikti. yra sudarytas ir teisų registras. Tai yra tarsi centrinis registras, kur galima gauti informacijos apie teisų turėtojus, apie tai, kam priklauso vienas ar kitas leidinys. Toks registras leistų rasti ir autorius knygų, kurios kol kas niekam nepriskiriamos. Šis registras apjungia jau egzistuojančius. Viena mintis apmąstymams. Google įsiveržė į priekį ir yra viena iš pirmaujančių įmonių struktūrų, regul, bandančių primesti tam tikras taisyklės autorių teisų naudojimui. Mes girdėjome apie pasireiškiančią konkurenciją, apie galimas teisinės spragas, apie grėsmę prarasti ar pamiršti savo kultūrinį paveldą. vien dėl to, kad daugelis kūrinių nebus talpinami internete. Mes turime moralinę prievolę viešinti mūsų kultūrinę išraišką, kultūrinės vertybės įvairiomis priemonėmis ir negalime leisti, kad tos praeities netektume vien neturėdami galimybės užsijimti elektroninę turinio sklaidą. Taigi klausimą turime spręsti įvairiais lygmenimis, ieškant atitinkamų finansavimo ir investavimo į kultūrą ir mokslinius tyrimus galimybių turime ieškoti galimybių teisinę prasme sureguliuoti šią sritį, darydami atitinkamų teisės aktų pas, pataisas, kad nebūtų kliučių. Reikia keisti infrastruktūrą, valdyseną ir bendrai sistemos organizavimą. galime pateikti įvairiausių rekomendacijų, kad Europoje formuotųsi geroji praktika ir efektyvus teisės aktai. Galime rekomenduoti įmonėms ir institucijoms, kaip geriausia elgtis, kokių taisyklių reikėtų laikytis. tai suteiktų mums tam tikrų teisinių garantijų saugant e, suskaitmenintą turinį. Tai, kas yra viešojoje erdvėje, turėtų būti ir prieinama viešojoje erdvėje, kad neatsirastų naujų suizgeneris taisyklių skaitmeniniam turiniui. 2001 metų direktyva numeris 29 turėtų būti privaloma. Visi direktyvos straipsniai turėtų būti taikomi bei šimties visoms valstybėms narėms. Vienintelė neprivaloma dalis yra susijusi su autorių teisų išimtimis ir leidžiančiomis nukrypti nuostatomis. Direktyva autorių teisų panaudojimą atitinkamai apibrėžia ir apriboja. Tai reiškia, kad e, direktyvos nuostatų negalima paprastai taikyti privačioms iniciatyvoms ar privataus, privačioms daryboms. Na, o prieigos klausimai turėtų būti grindžiami visų pirma turinio panaudojamumo tikslais, o ne e, kūrinio pobūdžiu ir formatu. Galėčiau pasiūlyti tam tikras rekomendacijas. Pavyzdžiui, galima laikytis išimčių skirtų nežinomų autorių darbams, nes e, šiuo atveju jiems negalima pritaikyti kolektyvinių e, leidimų procedūros. Tačiau kitais atvejais e, kultūrinės institucijos turi turėti galimybę tam tikrą turinti skaitmeninti, nes tokios institucijos nėra privačios įmonės. Ir iš uh, tų turimų informacijos išteklių pelno nesusikraus, bet vis dėlto ši informacija yra reikšminga kaip mokslinių tyrimų ir akademinės veiklos pagrindas. Bandome sukurti tarptautinį literatūros registrą, pavyzdžiui, ERU Tai yra labai naudingos iniciatyvos. Romėnų teisė numato poreikį atsakingai e, renkti įvairias iniciatyvas ir mes turėtume aiškiai suvokti, kokia užduotis mums kyla. Išvadas tarsi jau pateikiau, kol kas teisų turėtojai ir naudotojai neturi subalansuoto tarpusavio santykio, taigi čia reikėtų pasinaudoti geriausią sukauptą partnerę, e, patirtimi ir kurti viešasias ir privačiasias partnerystės. Tokiu būdu sugal, sugebėsime apsaugoti kultūrinę, kultūrinį paveldą, tokiu būdu e, rinkoje atsiras pusiausvyra. Aš aišku negaliu kalbėti už visus rinkos veikėjus, tačiau europenai rodo, kad tokios iniciatyvos gali būti sėkmingos. Jos gali atnešti uh, gerų rezultatų. Google eina šiek tiek kitokiu keliu, bet reikėtų nepamiršti viešosios erdvės reikalavimų. Dėkoju. Dabar e, ponas Liuderis, prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už kvietimą Ir man tikrai malonu tam tikrą prasme užbaigti šį įdomų klausimą. Ir esame tikrai dėkingi, pirmininkė, už tai, kad jūsų komitetas surengė šį klausimą. Ir jau antrąjį kartą surinktas klausimas skaitmeninimo ir skaitmeninių knygų tema praėjusiu metu lapkričio mėnesį vyko klausimas panašia tema ir tai na, tiesiog atskleidžia, kad tai yra labai svarbi mūsų darbo tvarkės tema. Mūsų komisaras, komisijos narys Barnyje buvo komitete vakar ir jis jau pristatė kai kurias uh, mūsų būsimo pasiūlymo detalės šiuo klausimu. Norėčiau pradėti nuo keleto dalykų aptarimo, kurie yra svarbus priimant bet kokį teisės aktą šioje srityje. Tai yra įstatymo autorius neturi e, ieškoti laimėtojų ir pralaimėtojų. Taip pat turi būti vienodos taisyklės visiems, visiems skaitmeniniams darbams, skaitmeniniams kūriniams turi galioti tos pačios taisyklės ir taip pat reikia išvengti situacijos, kurioje trečiosios šalis galėtų teikti kolektyvinius ieškinius. Ir čia kalbu apie autorių teisės. Autorių teisės reglamentuojančiose įstatymuose neturi būti galimybės kažkaip tai neturi būti pagrindo kolektyviniams ieškiniams kilti. Taigi visų pirma reikia suderinti autorių teisės ir gratutinės teisės bei siekio šiuo aspektu ir siekio išsaugoti mūsų kultūrinį e, paveldą. Todėl mums tenka priimti Google bendrovės mums metamą iššūkį. Jei norime eiti skaitmeninimo keliu Europoje, mums reikalinga kažkokia sistema, kuri galėtų būti sukurta per mūsų gyvenimo ciklą. Taigi mes turime reaguoti į Google pasiūlymą, sukurti taisyklės, o taisyklės galime sukurti, jeigu yra teisės aktai, kurie numato vienodas sąlygas visiems. Ir mąstant apie kokį nors teisės aktą šioje srityje, reikia nepamiršti, kad būtina užtikrinti teisinį iškumą visiems, kurie įgyvendina tais taisyklės ir kurie vykdo skaitmeninimą. Ir kalbant apie bibliotekas, svarbiausia mums atliekant poveikio galimo teisės akto poveikio vertinimą, bibliotekoms svarbiausias dalykas, kad egzistuotų teisinis aiškumas. Tai yra, jos turi žinoti, kad jų, jų nebaus, jų neužsipaus už tai, ką, ko jos imsis uh, autorių teisų apsaugos kontekste. Tai yra, jeigu yra kažkokios taisyklės, jos turi galioti. Kalbu apie galimus ieškinius civilinėme, pagal civilinę teisę ir pagal baudžiamą teisę. Uh, Europeanas šiek tiek atsilieka skaitmenindama knygas. Ir šiandien buvo neminėta dar štai, kas jeigu e, įeisite į Europeaną, matysite daug e, viešosios erdvės kūrinių, bet ten yra mažai autorinių, autorių teisų ginamų kūrinių. Kita tarpu Google siūlo daug autorių teisų ginamų kūrinių. Yra įvairiausi požiūriai. Prancūzijoje, pavyzdžiui, pasirinktas privalomas kolektyvinis licenzijų teikimas. Norvegijoje pasirinkta kita sistema, ją minėjo profesorius Strovel. Kokiu tikslu mes siekime? Visų pirma, sutelkė dėmesį į nesudėtingus dalykus, pavyzdžiui, į autorių neturinčius kūrinius. Ir aišku, e, tas, tuos leidinius, kurie e, yra pasibaigę, kur tirašas pasibaigęs, o jeigu knygos tirašas dar platinamas, tai tuomet mm, leidikla, leidėjas viskuo rūpinasi. Ar tai tradiciniuose knyginiuose, ar mm, internetiniu pavydalu. Jeigu knygo, knygos tiražas pasibaigęs, tai nereiškia, kad autorinės nesės nebegalioja. Reikia suteikti leidimą tiražą pakartoti, jeigu tik tai galioja autoriaus teisės. Ir vėlgi leidėjas arba autorių turėtojas turėtų kontroliuoti e, knygas, kurių tiražas pasibaigęs. Tai, tai, tai reiškia, kad jeigu knygos tiražas pasibaigęs, nereiškia, kad ją galima taip automatiškai skaitmeninti. E, Tačiau, kalbant apie uh, tira, knygas, kurių tiražas pasibaigęs, jas galima skaitmeninti, galima sudaryti sutartis ir nuspręsti, kaip skaitmeninti knygas, kurių tiražas pasibaigęs. Ir galiausiai lengviausiai mažiausiai kontrovertiškas, bet tikriausiai sudėtingiausias aspektas kokius e, sutart, ko, ko, kokį požiūrį pasirinkti. Tai yra aut, nežinomų autorių darbai, neaišku, su ko sudėti tą sutartį. Kitas sunkumas yra tai, kad nežinomų autorių kūriniai pasižymi štai kuo. Kuo sunkiau būtų, kuo sunkiau yra išsiaiškinti auto, to kūrinio autorių, tuo daugiau problemų iškyla. Todėl galbūt pirmiausia reikėtų sutelkti dėmesį į nežinomo autorių kūrinius, nes sutarčių nereikia sudarinėti, tačiau ieškant to nežinomo autoriaus kūrinio autorių, tuo, tuo daugiau darbo reikia atlikti. Ir mm, matome dviejų e, leidimo sistemų apibraižas. Viena sistema pagrista leidimų išdavimu, kita sistema gali būti pagrista kitokiu reglamentavimo nustatytų požiūriu. Leidimus išduoti sunku nežinomų autorių kūriniams, nes neaišku, kam išduoti. Šiaurės šalis išsprendė šį klausimą e, išduodamos kolektyvinius e, išplėstinius leidimus ir, ir, ir tokie leidimai išduodami nežinomų autorių kūriniams. Iš esmės tokių tikslų galime pasiekti pasitelkdami nacionalinę teisę. Tačiau čia teritorija apsiriboja konkrečios valstybės teritorija. O jeigu pasirinktą modelį pritaikysime europeanai, bus modelis, kurį jau žinome, jeigu nueisite į BBC svetainę arba TF1 prancūzijos kompanijos svetainę jūs galite pasirinkti kažkokią tai e, pagidaujamą informaciją ir iš, iššoks pranešimas e, ekrane, kad dėja jūs negalite tos informacijos matyti būdami Belgijoje. Tas pats gali būti su Europeana. Jeigu aš moku, pavyzdžiui, švediškai, aš įeinu į Europeaną ir noriu e, pasižiūrėti švedišką kūrinį, kuris kaip, buvo skaitmantas pagal Švedijos kolektyvinių leidimų išdavimo sistemą ir aš esu Belgijoje. Man bus pasakyta dėja, galite tą turinį matyti tik tai e, būdamas Švedijoje. Toks būtų Europeanos galbūt tikslas. Taigi, pasitelkdami tokį šiaurės šalyje taikomą e, kolektyvinių leidimų modelį, vis dėlto suprantame, kad trūksta keleto dalyko. Kaip užtikrinti, kad jis būtų priimtinas Europos mastu? Kitas dalykas, jeigu nežinomo autoriaus kūrinys, tas nežinomo autoriaus kūrinio statusas suteikiamas tik kažkokiam kūriniui, Kaip elgtis tokiu atveju? Arba, pavyzdžiui, valstybė gali duoti leidimus. Vengrija čia yra pirmaujančių gretose. Atlikus kruopštų tyrimą, valstybė suteikia leidimą internete publikuoti kūrinį. Tačiau tai yra nacionalinis leidimas, tas pats vėl ta pati dilema. Valstybė gali suteikti šį leidimą ir jis galioja tik tai jos teritorijoje. Taigi, jeigu esate netoje valstybėje, jie yra peuna, vėl perskaisite pranešimą, jog dėje negalite su šiuo kūriniu susipažinti e, su tuo būtent jūsų naudojamo interneto portalo adresu. Kaip? Taigi, kalbame apie ypatingą atskirą leidimų sistemą skirtą nežinomų autorių kūriniams. Kaip ji funkcionuoja? Atliekamas krapštus tyrimas toje valstybėje, kurioje pirmą kartą pasi, pasirodė nežinomo autoriaus kūrinys. Ir autorių teisų e, agentūra. E, organizacija veikianti toje valstybėje prisima autoriaus teisės. Vėlgi leidimas kūrinį naudoti apsiriboja tik tai tos valstybės teritorija. Galbūt galima būtų apsiriboti Europos teritoriją, tačiau žinome, kaip, kokia sistema galioja įtjuns svetainėje. Konkrečioje valstybėje tu gali gauti leidimą naudoti tik tai tos valstybės rep repertuarą, dainas, tai yra tik tuos nežinoma autorių kūrinius, kurie buvo aptikti toje šalyje. Jeigu jums reikia Italijoje pasirodžiusių nežinoma autorių kūrinių, turite kreiptis į Italijos auto, autorinių teisių, autorinės teisės reglamentuojančią organizaciją. Taigi, Čia kalbame apie nežinom autorių kūrinius, kurie pirmą kartą pasirodė konkrečioje teritorijoje. Taigi galbūt egzistuos Europos leidimas, tačiau reikės atskiro dar leidimo kiekvienai to kūrinio skelbimo ar platinimo šaliai. Ir atlikę paiešką Europenoje mes išsiaiškiname, kad dažnai taip ir yra ir kad tektų gauti visą kiekį, visą eilę leidimo atskiroms teritorijoms. Taigi kaip e, perkirsti šį Gordijaus mazgą. Galbūt reikia taikyti oficialią išimti nežinomų autorių kūriniams. Jeigu ta, pasirinksime oficialios išimties e, sprendimą, Tad tai nereiškia, kad nereikės atlikti kruopštaus tyrimą. Vis tiek reikės atlikti kruopštų tyrimą šalyje, kur pasiro, pirmą kartą pasirodė kūrinys ir jeigu paaiškės, kad būtent toje šalyje e, pas, pirmą kartą pasirodė nežinoma autorius kūrinys, tai tas, tas statusas e, oficiali išimtis galios tik tol, kol, pavyzdžiui, apsireikš tikrasis autorius. Tačiau suteikus kūriniui oficialios išimties statusą nereiškia, kad staiga neatsiras įvairiausi autoriai. Reikia um, sukurti papildomus mechanizmus. Tačiau, tačiau ta oficiali išimtis įstatymų leidėjams sukurs košmarą, reikš košmarą. Uh, nes tuomet bus sakoma, kad mes iš naujo pradedame dėrėtis dėl direktyvos, o atrodo Europos teisė remiasi vienu šventu principu. Uh, nesvarstysi iš naujo direktyvos, nes direktyvų rengimas užtrunka metų metus, paskui jos patvirtinamos, jų perkelimas į nacionalinę teisę trunka dešimtmečius ir paskui vėl viskas prasideda iš naujo. Ir jeigu kalbame apie tai, kad Europeana galėtų prilikti Google sistemai ir jeigu mes, pavyzdžiui, atliekame paiešką, kažkokioje direktyvoje, viskas atrodo tuktų per ilgai. Taigi, kalbant apie nežinomų autorių kūrinius, gali būti, kad sprendimas yra štai koks - netaikyti teritorijos kriterijaus. Taigi, kaip įstatymų leidėjas elgesi tais atvejais? Penktas pasirinkimas - nieko nedaro. Tai yra labai geras pasirinkimas. Valstybės darys viską, na, elgsis kaip išmanydamos išmintingiausiai su nežinomu autoriui kūriniais. Nebejoju, kad valstybėse uh, egzistuos e, išsamios kruopščios paieškos sistema ir kad valstybės pareikš, kad jeigu nežinoma autorius kūrinys pasirodo pirmą kartą čia, kad remiantis egzistuojančiomis duomenų bazėmis, atsižvelgiant į egzistuojančius pasibaigusio tiražo leidinių sąrašus, Jeigu tokių domenų bazių nėra, jos atsiras ateityje. Taigi valstybės, kur pirmą kartą pasirodė nežinomo autorius kūrinys, sukuria domenų bazės. Tose bazėse galima atlikti kruopštų tyrimą. Ir tuomet e, kūriniui priskiriamas nežinomo autoriaus kūrinio statusas. Ir taip galima skaitmeninti kūrinius. Tačiau jeigu yra domenų bazė, kurioje išvardinti visi nežinomų autorių kūriniai, problemos neišsprendžia. Nebejoju, kad valstybės narės pastokusios visą savo išimti suras būdų, kaip skaitmeninti e, nežinomo autorių kūrinius. Pavyzdžiui, viena sistema jau egzistuoja Prancūzijoje. Nu, šiaurės valstybės yra pasirinkusios kolektyvinio leidimo principą. Manau, kad atsiras ir kitokių sistemų, nesu tikras, bet galbūt dar vienos valstybės prieis išvados, kad jeigu dar nesuvienodinta sistema, e, jos pasirinks savo sprendimą tai yra suderinti savo sistemas, tai yra įmanoma. Tačiau galbūt pasirodys teisės aktai reglamentuojantis nežinomų autorių kūrinius atskirai kaip ten bebūtų, jei valstybės narės elgsis atskirai individualiai, nebus europeanos, nes kiekviena valstybė ras savo sprendimą, kuris bus priimtinas jos teritorijai. Pavyzdžiui, prancūzų biblioteka prieinama prancūzams, vokiečių biblioteka vokiečiams ir taip toliau. Tačiau Europeana tuomet nefunkcionuos, nes pašaliečiai, kabutėse, bus kitų valstybių e, žmonės ir jie negalės, mm, pasi, jie negalės matyti to turinio, kurį, pra, pavyzdžiui, gali matyti prancūzijos gyventojai. Bet prisiminkime, kad egzistuoja abipusis pripažinimas kokiu pagrindu jis egzistuoja. Visų pirma, abipusis pripažinimas egzistuoja ar gali e, būti pasitelktas tuo atveju, kai atliekamas kropštus tyrimas šalyje, kur pirmą kartą pasirodė ne, kūrinys ir tuomet šalis patvirtina, kad įvykdytas kropštus tyrimas. Pavyzdžiui, jeigu prancūzai atlieka kruopštų tyrimą, remdamiesi savo kriterijais, ka, kaip išsiaiškinti, kur pirmą kartą pasirodė kūrinys. Tikrai sunkiai tikėtina, kad švedai sakys, jog prancūzai nepakankamai kruopšiai tyri, domėjosi ir dabar mes atliksime tyrimą. Tikrai taip neturėtų būti. Kas yra kruopštus tyrimas? Jeigu bus pripažįstama, kad atliktas kruopštus tyrimas, tai tai galėtų būti to principo pagrindu. reikės ir abipusio pripažinimo tais atvejais, kuomet iš bibliotekos atsisiunčiamas turinys toje šalyje, kur buvo atliktas kropštus tyrimas. Jeigu šalyje A atliktas kropštus tyrimas, kitos valstybės sutinka, priima, kad buvo atliktas kropštus tyrimas, tuomet A bibliote, šalies A biblioteka suskaitmenina kūrinį ir jis yra prieinamas internetu. Ji įgyja leidimą kit, kitus leidimus, pavyzdžiui, Vengrijoje valstybė turi teikti, suteikti tokį leidimą ir tada nusprendžiama, kad toks veiksmas buvo teisėtas ir kad kad, kad, jos, kad jų teritorijoje, savo teritorijoje kitos valstybės neblokuos tos e, bibliotekos turinio. Taip atsiranda Europena, tačiau yra dvi skylės. Du dalykai. Visos valstybės turi įsipareigoti imtis veiksmų dėl nežinomų autorių kūrinių, nes kaip nesunkiai aiškėja, buvo atliktos apžvalgos ir kai kurios valstybės narės gali pareikšti, pas mus nėra nežinomų autorių kūrinių, pas mus viskas gerai, pas mus nėra įstatymų įstatymų tuo klausimu. Jeigu nėra teisės aktų dėl než, nežinomo autorių kūrinių, jeigu nėra tokių kūrinių apibrėžimo, nėra pusio pripažinimo, nes, nieko, nes netliekamas tyrimas. Taigi, pirmas kabliukas, reikės kažkokio taip saistančio instrumento, kad visos valstybės turėtų tokius įstatymus. Taigi reikės taip pat išsiaiškinti, kas yra kropštus tyrimas. Valstybės taip pat valstybės reikės priversti pripažinti kruopštaus tyrimo rezultatus. Tai yra galimybė bibliotekoms teikti turinį internetu. Tai yra, jeigu kruopštus tyrimas buvo sėkmingai atliktas, biblioteka veikianti toje valstybėje narėje turi paskui įgyja automatiškai teisę skaitmeninti turinį. Taigi, užbaigdamas noriu pasakyti štai ką. Išlieka neišspręstų klausimų su abipusiu pripažinimu. Taip pat yra tam tikro vienalitiškumo klausimo problemos. Dėl teritorijų, dėl galiojimo teritorijoje. Viskas vyks lieč, lietai, e, nes jeigu kalbame apie oficialią išimti taikomą kūrinių, reikės atlikti kruopštų tyrimą ir viskas užtruks laiko. Tačiau kaip komisija vakar eksperimentuos, mes neeksperimentuosime. Mes teiksime pasiūlymą dėl direktyvos iki šių metų pabaigos. Tikimės, kad ji bus kiek įmanoma greičiau gyvendinta valstybėse narėse, nes valstybės privalės paskelbti e, kruopštaus teisės aktus dėl krapštaus tyrimo, dėl nepusė pripažinimo, pripažinti to krapštaus tyrimo rezultatus ir tada pasižiūrėsime, ar viskas pasiteisins arba ne. Būtent todėl direktyvose būna peržiūros nuostata. Jei krapštus tyrimas yra pernelik, taps pernelik sudėtingas, protingų sprendimų. Ir jeigu už poros metų Google siūlys 30 milijonų knygų, o Europena tik septynės, tai pasitelksime peržiūros straipsnį. Na, čia šiek tiek rizikuojame, nes norime suteikti valstybėms narėms galimybę e, veik, ir, ir veiksmų laisvę. Tačiau tuomet teks pasirinkti griežtesnį, labiau sainstantį instrumentą. Tai būtų toks požiūris, kurį vakar pristatė komisaras Barnyje. Bus, ats, bus gerbiami nacionaliniai požiūriai, bet taip pat valstybės bus verčiamos kažką daryti nežinomų autorių kūrinių atžvilgių ir paskui automatiškai reikės pripažinti ir kropštaus tyrimo rezultatus ir e, galimybės ir teisės skaitmeninti turinį. Dėkuoju už šį išsamų pranešimą. Laiko turime nebedaug. Matau, kad ponia Evert nori pasisakyti. Dėkuoju. Tai, ką mes išgirdome, yra iš tiesų labai įdomus dalykai regisi einama teisingų kelių. Nesu teisininkė, tai, ką jūs sakėte, yra tikrai sudėtinga suprasti profanui, tokiam kaip aš, kalbant apie autorių teisę. Taigi, e, mes suvokime, kad sistemos yra skirtingos. Vokietijoje egzistuoja vienokia sistema, kitose šalise kitokia, taigi susidurėme su valstybių sienų problema. Jeigu pažiūrėtume, kas vyksta vienoje valstybėje, jeigu tai, kas ten vyksta, būtų pripažįstama kitose valstybėse, galbūt mums net nereiktų tos sudėtingos sistemos, apie kurią tiek plačiai kalbėjote. Jeigu viena šalis nustato, kad štai tas kūrinys, vienas ar kitas, kurio autorius nežinomas, yra publikuotas ten ir dabar laikomas, jo, jo teisų turėtojai laikomi vieni ar kiti teisų turėtojai, tai tuomet galbūt ne, nereikėtų tos sudėtingos sistemos, jeigu ir kitos valstybės tą patį pripažintų. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui e, Liūdė už puikų pranešimą, tačiau kyla problemų dėl ketvirtos alternatyvos bendrijos ligmens nuostatų. Aš kalbu kaip e, politikas. E, mes rengėme teisės aktus ir turime šiais laikais kažkuo prisidėti prie šios iniciatyvos. Mes pasisakome už ketvirtą alternatyvą, aš pasisakau už ją, bet kruopšti peržiūra, kruopštus tyrimas e, yra sudėtinga veikla. Galbūt jeigu ES lygmenių numatytumėm išimtis, galimybę tiems teisų turėtojams, kurie nori jomis naudoti, tai daryti per tam tikrą laiką, prieš tai registravusis tam tikrame centrinėme registre, kai buvo minėta, galbūt tai galėtų būti E, bendrijos e, sistema grindžiama išimtimis. Galbūt tai e, padėtų išvengti to jūsų minėtojo paradokso ir būtų išeitis. Ačiū. Taigi, du klausimai, pono Liuder. Kai dėl klausimų susijusių su nacionalinėmis valstybių sienomis. Valstybės ar teisės aktų kuriai nusprendžia vienu ar kitu pagrindu remdamiesi. Kaip reikėtų atlikti tyrimą ar paiešką? Valstybė nustato statusą, o paskui tas statusas turi būti taikomas visoje Europos Sąjungoje. Jeigu pirmą kartą kūrinys buvo publikuotas šalyje, kur pasakyta, kad kūrinio autorius nežinomas, tai tas kūrinys ir išlaikyti turėtų tą statusą. Regis mes turėsime tokį katalogą, kur, dėl kurio turėtume sustarti, kas yra kruopštus tyrimas. Reikėtų, pavyzdžiui, nu, turėti tos kriterijus, pasakant, kad, pavyzdžiui, reikės leistų patikrinti tokius ir tokius duomenų bankus, ieškoti tokiuose ir kitokiuose šaltiniuose. Štai tada kūrinys galėtų būti laikomas uh, neturinčių autoriaus. Bet jis turėtų, ta paieška turėtų būti atlikti, atliekta palei, pagal tam tikrus kriterijus. Duomenų bankas turėtų būti viešai prieinamas. Ta turėtų turėti galimybę daryti kiekviena valstybė narė. Ir tai yra didžiulis skirtumas tarp uh, privalomųjų teisės aktų ir tarp gairių, nes gairės yra nesaistantis dokumentas. Dar kitas dalykas. Turėtų būti taip pat pripažįstamas ir e, dokumento ar kūrinio tam tikras patalpi, patalpinimas internetinėje erdvėje. E, tas pripažinimas turėtų būti oficialus, Ir, pavyzdžiui, tuomet reikėtų sakyti, kadangi Italijoje autoriaus teisų turėtojų nėra, italų vartotojai negalės gauti prieigos prie šio kūrinio. Čia situacija yra pakankamai sudėtinga, nes juristai, aišku, jėtis laužys, kausis, stengdamėsi išsiaiškinti, ar tas pirmasis aktas turėtų būti daugia teritorinis pripažinimas ar ne. Autoriaus teisės paprastai yra reguliuojamos nacionaliniu lygmeniu. Tačiau tai, ką jūs siūlote, galėtų būti visiškai įmanoma. Čia yra juridinių diskusijų objektas. Dabar dėl centrinio registro. Nu, jeigu norėtumėte, kad jūsų teisės būtų apgintos ir kad jūs norėtumėte gauti reikiamą prieigą prie duomenų bazės, reikėtų, kad jūs užsiregistruotumėte toje duomenų bazėje. E, jeigu jūs esate autorius, jums nereikėtų registruotis, kadangi jūs turite turėti normalią prieigą. Tai išsprendžia e, šią problemą, kadangi jis yra autorius ir jam papildomai duomenų bazėje registruotis nebereikia. Na, man regis yra pranešama, kad aš e, turėčiau baigti posėdį 18.30, o ponia galiu dar turi turėti progą apibendrinti. Regis jai liks dvi minutės. Tad turime dar du kalbėtojus, bet jiems kol kas žodžio nesuteiksime, suteiksime poniai galiau žodį, kitaip neturėsim galimybės išklausyti išvadų. Prašom, ponia galiau. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti dar kartą visiems mūsų posėdžių svečiams, kurie pateikė labai ištamius pranešimus šiuo klausimu. Išklausėme pačias skirtingiausias, įvairiausias nuomonės, kartais prieštaraujančias vienas kitoms. Ir negaliu atsispirti pagundai pabrėžti kai kuriuos tos nuomonių skirtumus. Pavyzdžiui, kai ir dėl Google kuris aplenkė mus skaitmeninant literatūros kūrinius. Na, iš tiesų, technologijų pažanga pakeitė mūsų kultūros įpročius. Google reagavo pirmas į tuos pokyčius. Na, o mes, dėkdami Europeaną, stengiamės būti taip pat reikiamo lygio, mums reikia daugiau priemonių ir dar reikia įdėti darbo. Bet kai kritikuojame Google, Manyčiau, turėtume tai daryti nuosekliai. Pavyzdžiui, turėtume neperžengti nacionalinių ribų. Ponas Rizie dalyvavo rengiant tiesie pranešimą. Jūs žinote, kad tiesie pranešimo išvados neprieštarauja galimoms partnerystėms su Google. Norėčiau pasakyti poniai Majelo, Ji tą puikiai žino, kad Italija pasirašė susitarimą dėl bibliotekų skaitmeninimo su Google. Todėl mes, kai teiksime teisėkūros iniciatyvas, turime laikytis pragmatinio požiūrio.